Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit von gestern wieder auf und beginnen mit. Labas rytas. Pirmasis darbo atvarkės klausimas. Balsavimas dėl nuomonės, kuri parengė, parengė Černecki dėl Europos investicijų banko ataskaitos už 13 metus. Ar pranešėjas norėtų kalbėti? Černecki. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad laiko turime nedaug, tiesiog norėčiau nesikartoti ir tik pasakyti, kad pakankamai išsamei pasikeitėme nuomonėmis, nieko neturėčiau ką pridurti ir balsuokime tiek. Norėčiau tiesiog paprašyti įdėti korteles ir atlikti bandomai balsavimą, kad matytume, kiek turime kortelių, kiek kolegų balsuos, ar kas balsuotų balsuoti nesinešęs kortelės. 17 narių turime, 13 balsavo, o kitais. Gerai, Pažiūrėkite, pažiūrėkime, kaip čia mums seksis. Dann kommen wir zum Änderungsantrag 1. Pirmasis pakeitimas. Balsuokime kortelėmis iš karto, taupykime laiką. Baigime. Vienbalsiai balsuota. Antrasis pakeitimas. Taip pat kortelėmis. Baigiame. 17 už vienas prieš. Trečiasis pakeitimas. Dviem dalimis. Pirmoji dalis. Balsuojame, baigiame. 16 už 2 prieš. Antroji dalis. Baigiame. 11 už 7 prieš. Ketvirtasis pakeitimas. Ketvirtasis. Ketvirtajam pritarta. Ketvirto antroji dalis. Baigėme. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Baigėme. 19 už, vienbalsiai. Šeštasis. Baigėme. 15 už. Septintasis. Baigime. Priimta. Aštuntasis. Baigime. Priimta. Devintasis. Pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Baigiame. Antroji dalis. Devintojo pakeitimo. Baigiame. Dešimtasis. Baigiame. Priimta. Dabar vis už visą pakeistą nuomonę balsuojame. Baigime. 17 už 3 susilaiko. Dėkuoju, baigėme šį darbo atvarkės klausimą. Ir antrasis darbo atvarkės klausimas. 15 pranešimas 2014 metų auditorumų ataskaita už išorės sienų fondo valdymo išlaidas galėja suteikiamas žodis pristatyti šitą pranešimą. Bent jau pas mane parašyta galėja. Atsiprašau. Ah, Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Ja, Sie haben recht. 2014 metų 12 bioįvairovės ir plėtros fondo ataskaitų. Atsiprašau, pažiūrėjau ne į tą eilutę, ponė Runce. Kolega Runce, aš norėčiau informuoti apie pranešimą dėl bioįvairovės. Norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti šį pranešimą. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti kolegą Monsku už darbinį dokumentą, kurį perskaičiau su didžiuliu susidomėjimu. Tai yra pirmoji, pirmasis pranešimas, kurį aš parengiau parlamente. Aš ėmiausi šios atsakomybės šį pavasarį ir atrodo, kad suspėjau padaryti viską laiku. Norėčiau padėkoti kolegai Lazaru už puikų darbą kaip ankstesnis narys grupėje rengiančioje šitą pranešimą. Stefan Arons iš mano dešinės taip pat nusipelno mano padėkos žodžių. Norėčiau pasakyti, kodėl mes atlikome šitą auditą ir po to papasakosiu, kokios jo išvados bei rekomendacijos bio įvairovės mažėjimas yra procesas, kuris vyksta pastoviai ir atneša pakankamai daug žalos gamtai. Bio įvairovė yra labai svarbi žmonėms, ir aplinkai ir visuomeniai todėl ją išsaugoti yra viena iš aplinkosauginių prioritetinių sričių ES. Labai svarbu, kad bio įvairovė nustotų mažėti nuo 2020 metų ir bio, bio įvairovės finansavimui tenkam, tenka lėšos iš Europos žemės ūkio fondo, žuvininkystės fondo, LIFE programos ir iš struktūrinių fondų lėšų. Vienas iš šio tyrimų aspektų buvo įvertinti riziką siekiant susijęti finansavimo šaltinius, atskiras programas, kurios negali suteikti prioritetą, prioritetinį finansavimą siekiant išsaugoti bio įvairovę. Bio įvairovės finansavimas buvo tikrinamas pagal atskiras programas, tačiau kadangi 3,5 2,8 milijonai eurų. Milijardų eurų valstybės narės skiria bio įvairoviai finansuoti. Mes negalėjome atsižvelgti į tą sumą, o mes nagrinėjame tik tuos finansinius išteklius, kurie yra skiriami ES. Čekija, Ispanija, Prancūzija, Lenkija, Rumunija. Mes patikrinome, kurios sudaro 70 e, procentų tiesioginių išmokų. 34 projektai buvo įvertinti vietoje ir mes dešimtėje valstybių narių konstatavome, kad kai kurios net nežino, jog yra galimybių finansuoti bioįvairovės. Well, we iš regionų vystimosi fondo. Žinoma, lėšos iš šio fondo yra limituodos, 12 valstybių iš šio fondo pasinaudojo tik tai. Du procentus lėšų. 60 procentų mūsų apklaustų asmenų informavo, kad bioįvairovė yra finansuojama iš ES lėšų ir kitų fondų, tačiau tai yra nepakankamas finansavimas. Regioninis, regionų vystimosi fondas yra vienas iš stabiliausių, svarbiausių šaltinių, tačiau natūrai Projus programai finansuoti ir šių lėšų nepakanka. Viena trečioji audituotų projektų e, rengė bioįvairovės išsaugojimo programas ateičiai. Ir, žinoma, kol kas negalėjome kol kas konstatuoti kokiu nors konkrečių rezultatų. Dviejose trečdaliuose programų buvo vykdomos apsauginės priemonės, tačiau nebuvo E, jokių e, indikatorių apie rezultatus, apie apibendrinimus, todėl to vertinimo medžiagos nepakako ir dėl to labai sunku buvo įvertinti, ar šitie projektai bus veiksmingi ir kokie rezultatai bus gaudi siekant išsaugoti bio įvairovę. Tačiau vis dėlto savo pranešime mes pabandėme apibendrinti e, įspūdingus ir mažiau įspūdingus projektus, kuriuos mes išnagrinėjome. Mes manome, kad tai padės suinteresuotams šalims geriau valdyti ir gyveninti šiuos projektus. Rekomendacijų skiltyje mes rekomenduojame valstybėms narėms teikti pagalbą įgyveninant operatyvinės programas, taip pat papildyti vienas programas kitomis, e, ypač tuo atveju, kai užtinkama sąsojų tarp vienų programų ir kitų projektų. Gyvenant operatyvinės programas reikėtų padėti valstybėms narėms išvengti konstatuotų sunkumų. Be to rekomenduojame komisijai teikti paramą valstybėms narėms, rengiant projektus, vykdyti konkrečią veiksmingą e, e, prevencinę e, politiką operatyvinėse programuose reikia numatyti procedūras, kurios padės įvertinti aplinkosauginius pokyčius, pasiekmes aplinkai. Taip pat reikėtų užtikrinti regionų vystimo fondo lėšų susijimas su kitais fondais. Labai svarbu kad būtų skaičiuojamos lėšos, kurios skiriamos tiesiogiai ir netiesiogiai finansuoti bio įvairovės išsaugojimą. Turiu galvoje natūrą programą ir kitas programas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą su auditoriais, ir tikiuosi, kad komisija vadovausis mūsų rekomendacijoms, bet to tikiuosi, kad šitas, šitas pranešimas bus naudingas ir šiam komitetui, kuris siekia kontroliuoti, kaip leidžiamas ES biudžeto lėšus. Ačiū ponui Owen už labai įdomų pranešimą tema kuri visuomet keliama mūsų rinkėjų apygardose, tai yra tema dėl natūra įgyvendinimo vietose, bet iš esmės mes apie konkrečius tos programos įgyvendinimo žingsnius žinome pakankamai nedaug. Labai malonu, kad tas pranešimas yra paruoštas, e, parinktas žodis kolegai Mansko. Mišel kolegų. Pone pirmininkė, brangus kolegos. E auditorumo atstovė. Mm, jau kelintą kartą pristatinėjau ne, ne, pranešimą. Tikiuosi jūsų atlaidumo. Esu iš e, tolimo regiono, kuris nuo Briuselio nutolęs 10 tūkstančių kilometrų. Ir nors regionas mažas, vis tik tais jis sudaro 70 procentų Europos įvairovės, bioįvairovės. Taigi norėčiau pasakyti, kad labai jautriai žiūriu į šią temą, kadangi bioįvairovė yra mūsų visų bendras turtas ir aišku reikia ją saugoti, branginti. Taigi manau, kad šis pranešimas, ir norėjau pasveikinti auditorumus, e, taigi šis pranešimas išiškina viską, ką reikia padaryti, kad e, bioįvairovė, Europoje ir visur kitur pasaulyje būtų išsaugota. Buvo užduotas klausimas, ar FEDER finansuoja projektus, kurie yra skirti tiesiogiai bioįvairoviai apsaugoti horizontą 2020. 30 projektų e, įvertino auditorumai, ir e, įvertino, kad ne viskas, kuo galėjo pasinaudoti Europos Sąjunga, buvo panaudota. Taigi ne, ne, ir audito rūmai komisijai pateikė rekomendacijas. Komisija rekomendacijoms pritarė. Taip pat pateiktos rekomendacijos valstybėms narėms. Ir e, buvo parekomenduota valstybėms narėms e, E, vykdyti veiksmų programas. Aš kaip pranešėjas norėčiau e, pareikšti, kad e, vienas iš pagrindinių prioritetų ES yra bioįvairovės išsaugojimas. ES neturi, negalėjo pasiekti savo to didelio tikslo, kad ir kiek pinigų į tai metė, E, ir tikslų, kurie buvo nustatyti iki 2010 metų. Iš 11 tikslų, kurie buvo numatyti Europoje 2020, penktas ir šeštas tikslas labai dera su aplinkosaugos problemomis. O FEDER yra labai susitelkęs ties pirmu, trečiu ir ketvirtu tikslais. Neginčiamas vienas dalykas, Europoje mes ir toliau e, greuname savo e, natūralų paveldą e, ir mes ir toliau rytamės link aplinkos sauginio nių didelių sukretimų. Naikinami, naikinamos natūralios buveinės ir tai yra labai mm, neigiami dalykai visai visuomeniai, kuri, į kurią nebuvo politikoje deramai atsižvelgta. Reikia liautis tą daryti ir reikia liautis galvoti, kad gamtos ištekliai yra neišsemiami ir kad tai yra nemokamos prekis. Bioįvairovė traukiasi. E, labai e, plinta invazyvės raušys, e, labai daug gamtinių nelaimių ir visi šitie elementai Ponios ir ponai, yra didžiulis iššūkis, kuris liečia kiekvieną ES pilietį ir visos planetos žmonės. Nors Feder fondai labai silpnai buvo nukreipti į bio įvairovės išsaugojimą. Nors e, kai kurių projektų rezultatai, e, audito rezultatai labai sunkus įvertinti, mes vis tik tais norime, kad jie išliktų. Negalime e, rezultatų vertinti trumpalaikį e, trumpalaikėje perspektyvoje, ypatingai kalbant apie bioįvairovę. Ir jeigu bus pritarta, kad valstybės narės gali kaip tik joms šauna į galvą naudoti tuos fondus, tai aišku, vis tik tais Mm, netrukdo galvoti, kaip efektyviau tuos pinigus panaudoti ir kaip padaryti taip, kad bent jau dalis feder fondų būtų skirta bioįvairovės išsaugojimui. Tuomet e, bus e, pateikti, aišku, pateiktos aiškios gairės, kaip tą bioįvairovę įsaugoti, dabar neveikti reikštų, kad mes mokėsime labai didelę kainą ateityje, nes padarysime didžiulę žalą ir netgi nepataisomą. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Jūs labai puikiai viską pristatėte, taip pat ačiū už e, atliktą darbą. Iš tiesų, drąsos ir ištvermės tam reikia didžiulės. E, ir reikėtų konstatuoti, kad e, klimatas jūsų kraštuose daug geresnis negu čia. Steiksiu žodį kolegai Voganui. Ačiū pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pristatymą ir taip energingai ginamą biologinę įvairovę, turint omenyje, kad tai yra pirmas pranešimas rengiamas šiame komitete, tai ypatingai noriu padėkoti. Ši tema klimato kaito, kadangi kaitos konferencija klimato vyksta Peru yra labai svarbi ir be bejonės diskusijose šiame mieste biologiniai vairovai bus skiriama nemažai vietos. ES lėšos yra naudojamos siekiant apsaugoti biologinį įvairovę, tačiau jos naudojamos kartu su lėšomis iš kitų fondų ir dėl to kyla problemų siekiant uh, kontroliuoti tų lėšų panaudojimo veiksmingumą. Klausimas yra, ar galėtume, ar turėtume visų fondų lėšas naudoti bendrai, ar biologinę įvairovę finansuoti iš atskirų fondų. Nes manau, kad vienaip turėtų būti vertinamas Pavyzdžiui, ES lėšų panaudojimas siekiant įdarbinti vyresnio amžiaus žmonės ir kitaip vertinamas ES paramos panaudojimas siekiant įdarbinti, tarkim, moteris, tai taip ir šiuose srityse. Manau, kad reikėtų aiškiai atskirti šios dalykus. Noriu paklausti galbūt labiau komisijos, o ne auditorumo ar e, Komisija mano, kad sutelkus atskirų fondų lėšas į vieną vietą būtų galima lengviau kontroliuoti jų panaudojimo efektyvumą. Pirmininkė užduoda klausimą. Vertinant Natūro 2000 programą, krinta į akis, kad ji finansuojama iš įvairių šaltinių. Mane domintų, kaip yra derinamas finansavimas iš skirtingų šaltinių šios programos, nes, pavyzdžiui, mano regione <clears throat> matau, kad Natura 2000 kaip Europinis teisės aktas nėra įgyvendinamas plačių mastų, nes jis negali būti taip įgyvendinamas savo rinkimo apygardoje. Mačiau e, tiesiog antplūdį <clears throat> įvairių įgyvendinimo Natura 2000 bangų, e, tačiau įsigyvenimo e, plotas galbūt apriepia 20-30 hektarų, bet ne visą regioną. Taigi klausimas, e, ką galime pasakyti apie Natura 2000 įgyvendinimą plačiu mastu, pasitelkiant kitų fondų lėšas. Pranešimas yra įdomus taip pat ir dėl to, kad jame yra uh, nuotraukų, e, tačiau galbūt reikėtų kalbėti apie e, visišką šių ketinimų nepasiteisinimą, nes e, Natūros 2000 programa valstybės narės pasinaudoja labai mažai arba nepakankamų mastų, taigi kyla klausimas, kodėl nėra išsiamiamos šios Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondų galimybės. Turint omenyje, kad galima šio fondo lėšomis pasinaudoti. Taigi, klausimas, e, ar e, nepaisant e, tikrai gerų tikslų reikėtų tą nišą finansavimą ir toliau palikti, turint omenyje, kad projektai gyvendinami nepakankamai veiksmingai. Noriu paklausti, ar Natūra 2000 yra įgyvendinama pakankamai dideliu mastu, nes turint omenyje, kad lėšų nėra pakankamai, tai ir mastas dėl to nukenčia. Ir iš audito rūmo ataskaitos mes e, gavome arba galėjome susidaryti įspūdį, kad e, ši informacija yra teisinga. Taigi noriu paklausti, ar šie Europos teisės aktai tikrai įgyvendinami visose regionuose, tai yra plačių mastų. Klausimas, jeigu kalbame apie parengiamasias priemonės, tai e, kiek yra vilties, kad tos parengiamasios priemonės kada nors taps tikrais projektais, kuriuos galėsime gyveninti. Martina dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasvarstyti garsiai. Pagrindinė optimalus finansavimo problema, mano nuomonė, yra patikimų strategijų trūkumas biologiniai vairoviai paremti. Pavyzdžiui, Bohemijos miškai, e, kurie auga <clears throat> Vokietijos, Čekijos ir Austrijos e, sandroje. E, tačiau šis miškas turi skirtingą statusą atskiros, atskirų šalių e, teritorijas. Pavyzdžiui, Vokietijos teritorijoje šis miškas yra draustinis, o kitose šalise ne. Todėl e, reikėtų galbūt skatinti šalis susitarti tarpusavyje, kaip e, ir kokią veiklą vystyti toje teritorijoje, nes, pavyzdžiui, Čekijoje yra ketinimų vystyti ūkinę veiklą. Bohemijos miškų teritorijoje. Reikėtų užtikrinti sąveiką tarp e, e, būtinybės išsaugoti gamtą ir pasinaudoti jos ištekliais. Jeigu neužtikrinsime, neužtikrinsime šios sąveikos, tai e, bus blogai. Aš noriu pasveikinti poną Rasmusiną ir poną Ledų iš komisijos, kas norėtų iš jūsų dviejų kalbėti. Ponas Rasmusinas, prašau. Labai ačiū. Komisija labai patenkinta auditorumo ataskaita, kaip ir buvo pasakyta, komisija pritarė rekomendacijoms. Bioįvairovė yra horizontali ES politika ir labai svarbu, kad tinkami, tinkami ištekliai būtų tinkamai skirti tai apsaugai. Biovairovė yra viena iš aplinkosaugos prioritetų ir tam yra sukirta, sukurta speciali, e, e, speciali metodika, e, atliekamas išlaidų monitoringas ir e, klimatui ir bioįvairoviai tos pačios taisyklės galioja ir aš manau, kad tą labai svarbu pabrėžti. Šalia to bei vairovės įvai, įtraukimas į biudžetą um, buvo labai ilgai aptarinėjamas ir dabar siūlo komisija taikyti integravimą. Tai pati efektyviausia būtų politika. Galima būtų pagalvoti, kaip tą integravimą efektyviausiai atlikti. Galima pabrėžti, kad uh, klimato srityje šita politika yra įgyvendinama, tačiau šalia to yra 25 procentai numatyti išlaidoms, o bioįvairoviai to numatyta nėra. Žodį suteikiu kolegai. Ačiū, mums svarbu pabrėžti, kad e, biologiniai įvairoviai mes e, skirime daug reikšmės savo veikloje, diskusijose taryboje, sanglos politikos kontekste. Žinoma, mums svarbu ekonomikos augimas darbo vietų kūrimas. Vienas iš tikslų tai yra sanglos politikos, tačiau ne pagrindinis. Ir tokiu būdu galime paaiškinti tas tikslinės išmokas 3 milijardų eurų, kurias paskirstame gyvendami politikos tikslus šioje srityje. Ir e, čia galima kalbėti apie sverto poveikį, tačiau tai tik tai nedidelė visos sanglos politikos išmokų dalis. Mes turėtume čia atskirti <clears throat> tam tikrų tikslų išskirimą ir integravimą į kitas politikos susitis. Pavyzdžiui, gyvendinami transporto projektus mes atsižvelgiame į bio, biologinės vėros įsaugimo aspektus, tačiau 2,8 milijardai, apie kuriuos kalbama pranešime, taip pat gali būti vertinami kaip tikslinės E, tikslinės išmokos tikslinė parama, nes šios lėšos buvo skirtos po darybų tarp komisijos ir atskirų valstybių narių. Komisijai žinoma paprasčiau e, administruoti e, tikslinės išmokas nei integruotas. Mes tokiu būdu galime pasiekti specialių tikslų, dėl kurių buvo sutarta su valstybėmis narėmis, taip pat reaguodami į pranešimą pareikštą kritiką, mes e, sugriežtinome rodiklių atranką, nustatant e, mūsų tikslus, juos apibrėžiant, tiek e, kalbant apie Natūrą 2000 programą, tiek apskritai apie biologinės įvairovės išsaugojimą tam, kad galėtume pasiekti kuo geresnių rezultatų, <clears throat> panaudodami savo lėšas, tai buvo vienas iš svarbiausių klausimų kalba, derantis dėl busimosios daugiametės finansinės programos e, nuo 14-20 metų ir tuo ši daugiametė finansinė programa skirsis nuo 7-13 metų programinio laikotarpio. Pirmininkai, jūs neatsakėte nei vieną į mūsų klausimą. Yes, on the, on the think... Kalbant apie integravimo į kitas politikos rytis klausimą, manau, kad aš atsakiau į jį. Komisijos pozicija šiuo metu yra tokia, kad siekime pasinaudoti kuo veiksmingesniu paužiūriu, turint omenyje, kad privalomų tikslų nėra nustatyta, kalbant apie klimato kaitą. Dėl Natūra 2000 buvo užduotas klausimas apie tai, ar pakankamai koordinuojami šios programos įgyvendinimo veiksmai. Šiuo metu manau, kad verta pabrėžti, kad ES lygių mes pasirinkome gyvendant Natūra 2000 programą geografinį veiksmų koordinavimą, tai reiškia, kad valstybės narės pačios nustato Natūra 2000 teritorijas, erdves ir e, veiksmai yra koordinuojami paskirstant lėšas šioms, e, e, šiems Natūra 2000 plotams ir jose gyvenamos programos, aišku, turiu pabrėžti, kad praktikoje koordinuoti tos veiksmus nėra lengva, Taigi galime konstatuoti, kad įgyvenant konkrečius projektus vietoje, koordinavimo veiksmai gali būti atliekami e, darniau ir mes raginame tą daryti valstybės narės ir komisija yra linkusi suteikti tinkamą paramą. Pons Rasmusas, e, atsiprašau, jeigu e, jūsų netenkina mano atsakymai, aš bent jau stengiuosi atsakyti į užduotus klausimus. Komisijai labai svarbu, kad visi suvoktų, jog ES pastangos šioje srityje yra tik dalinės, nes pagrindinė atsakomybė už biologinės įvairovės direktyvų Natura 2000 gyvendinimą atitenka valstybėms narėms. Kalbant apie bendrasias pastangas, ko mes pasigėdame auditorumo ataskaitoje, tai skaičiavimų apie tai, ką valstybės narės pačios veikia, nes negalėdami palyginti e, mūsų ir jų pastangų mes nesusidarysime bendrojo vaizdo, nes e, šiuo metu buvo pasirinktas požiūris, e, vertinant pastangas, toks vienapusiškas, kadangi buvo vertinamas tik tai es biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas, pirmininkė. Aš manau, kad galiu pritarti jūsų pozicijai, tačiau noriu paklausti, ką mes žinome apie, apie Natūrą 2000 e, gyvendinimą visos ES mastu ir biologinės viros įsaugojimo. Kalbant apie tinkamas direktyvas, turiu pasakyti, kad mano regione nemažai problemų sukelia tam tikri žvėreliai, kurie vadinasi bebrais, kadangi Mes dabar kenčiame nuo didelės bebrų invazijos ir e, siekiant e, tą invaziją suvaldyti reikia atitinkamų lėšų skirti, jos tačiau nėra skiriamos, taigi noriu paklausti, ką mes galime pasakyti apie atitinkamų direktyvų biologinės vyros įsaugojimą ir Natūra 2000 srityje platesnių mastų. Taigi man būtų svarbu žinoti, ar mes e, čia orchidėjas auginame ir labai tuo džiaugiamės, ar galime tikėtis, kad iš tiesų e, taip kaip įstatymo leidėjas e, ir tikėjosi, e, bus atsižvelgiama ir į kitus aspektus. Tai yra, kad augintume ne vien tik tai gražias orchidėjas, tačiau kad auktų visa įvairių augalų pieva. Tokia buvo mano klausimo esmė. Manau, kad jeigu dabar kalbame apie e, buveinių ir e, paukščių, augalų ir paukščių buveinių direktyvos gyvenimo veiksmingumą, tai šiuo metu rengiama atitinkama ataskaita, kaip veiksmingai šių direktyvų nuostatos įgyvendinamos, kokios yra spragos, kaip jas užpildyti, taip pat biologinės e, įvarovės strategijos vidurio laikotarpio peržiūra yra rengiama ir tokiu būdu mes galėsime parengti išsamesnę strategiją susijusią su gamtos išsaugojimu ir su kitais biologinės įvairovės tikslais įtrauk, įtraukiant e, tvarę e, žvejybą ir tvarų žemės ūkį. Ir žinoma, šis klausimas tikrai labai svarbus, tačiau artimiausių metų, tai yra 2015 metų eigoje, e, atsakymai šios klausimus bus pateikiami atskiriuose ataskaitose, kalbant apie e, bendrą gyvendinimo apriptį. Norėčiau e, pasidalinti su jumis informaciją apie darybas vykstančias su valstybėmis narėmis. Iš tiesų, paaiškėjo, kad labai sudėtinga E, kalbant apie Natūrą 2000 ir biologinės įvairovės direktyvų gyvendinimą, nustatyti privalomus tikslus. Todėl mes paprašėme valstybių narių pateikti tam tikrus rodiklius, kaip jūs minėjote, e, teikti informaciją apie atskirus gyvūnus, pavyzdžiui, bebrus. Ir e, mes <clears throat> todėl atsižvelgdami į šios ypatumus turime suvokti, kad e, būtina identifikuoti problemas ir iššūkius atskirose teritorijose, nes negalime nustatyti bendrų tikslų e, ir atitinkamai, e, kad atitinkamai galėtume konstatuoti, kad štai dabar pasiekėme vienokių ir kitokių gamtos apsaugomo tikslų, nes gamta nėra pastovus dalykas, ji nuolat keičiasi. Taigi, Tačiau nepaisant to, turiu pasakyti, kad įgyvendami sąnaudos politiką mes ir pasitekdami ribotus išteklius galime e, apibrėžti savo vaidmenį bendrame kontekste. Tačiau, kaip anksčiau minėjau, negaudami panašių duomenų iš valstybių narių, mes negalėsime susidaryti bendrojo vaizdo. Todėl ir valstybės narės, taip pat kaip e, komisija, privalo atitinkamus duomenys pateikti ir juos atitinkamai įvertinti. Girdėta. Viskas girdėta. Tai girdėjome mes ne kartą per dieną, kad valstybės narės turi viską spręsti, komisija nieko nedarys. Kolega Hovinas. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti į klausimus. Ir galbūt pasiremčiu su savo tyrimu ir kitais šaltiniais. Dėl to, ar reikėtų kelti diskusijas, dėl to, ar reikalinga ES konteste viena bendra sprendimus priimanti institucija, bent jau kalbant apie e, susijimą, kalbant e, apie bioįvairovės įsaugomą, reikėtų konstatuoti, kad jis nėra užtikrinamas. Dėl Natūra 2000 įgyvendinimo priemonių koordinavimo. Remiantis mūsų tyrimų šitas koordinavimas vyksta nepakankamai valstybės narės kuria pri, prioritetinius planus, kurie galės būti prioritarizavimo pagrindas. Tačiau kol kas, kaip tie prioritetai veikia, mes negalėjome konstatuoti savo pranešime. Valstybės narės, kaip jos E, išleidžia tą visiškai nežymę 2,8 milijardų eurų sumą. Iš tikrai jos nepakanka netgi tiems projektams, kurie mūsų manimų buvo sėkmingai pradėti ir kurių rezultatų mes negalėjome užfiksuoti. Savo tyrimė konstatuojame, kad valstybės narės pasinaudojusios tais fondais puikiai supranta, kad reikalingos ir papildomos lėšos, tačiau ir pritraukus papildomas lėšas finansų neužtenka. Dėl to ar parengėmieji veiksmai gali tapti realiais veiksmais ateityje. Aš dėl to pakankamai abejoju kadangi vyksta kol kas informavimo, agitavimo veikla, tačiau nežinia, ar tie planai virs konkrečiomis rūšių įvairovės išsaugojimo planais ar programomis. Dėkoju pranešėjui. Vis dėlto man iš Man atrodo, kad ir toliau mes auginsime orchidėjas vietoj tų šaliuojančių žydinčių pievų. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, nepakankamas fondų naudojimas bioįvairovės atveju rodo. Tačiau, kai skaitome ataskaitą, auditorumų. Tai atsakė 70 procentų, kad jeigu jau ir yra kažkaip tai tie fondai ne iki galo panaudojami, tai dėl kai kurių problemų. Dėl to, kad, pavyzdžiui, prie fondų prieigos ne visi gali turėti, dėl to, kad uh, Mm, labai daug administracinių įvairių kliūčių ir maži įsisavinimo sugebėjimai. Valstybės narės turėtų rasti e, sprendimus, kad būtų daug efektyvesnis panaudojimas ir turi nusistatyti tikslus. Būtent aš ir dėl to pasiūliau, kaip galima uh, tą padaryti, na ne tai, kad reikėtų imtis kažkokiu tai prievartinių priemonių, aš tiesiog labai rekomenduočiau valstybėms narėms, e, kaip galima racionaliau panaudoti savo fondus. Dėkuoju. Aptarėme ir šį darbo atvakės klausimą. Manyčiau, reikėtų grįžti prie išlaidų skirtų natūrą programai įgyvendinti koordinavimo užtikrinimo, kaip tas koordinavimas yra įgyvendinamas skirstant, apjungiant lėšas. Galbūt reikėtų parengti pranešimą savo iniciatyvą, kuriame būtų remiamasi auditorumų pranešimu Ir pranešėjas, žinoma, teisus, sakydamas, kad šis klausimas yra esminis, galvojant apie gerų perspektyvų išsaugojimą ateities kartoms. Taigi frakcija tikriausiai turėtų imtis šio klausimo, niekada jo nagrinėjome. Iš tikrųjų, galbūt, jeigu atsirastų pranešėjas, vertėtų išnagrinėti šitą klausimą ir manyčiau, kad jisai sulauktų pakankamai daug dėmesio ir į šią temą būtų galima pakankamai įsigilinti. Kitas darbo tvarkės klausimas. 15. Ta specialioji ataskaita galėja Denis De Jong. Yra pranešėjai, galėja. Pirmiausia, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai. Aš perskaičiau pranešiojos Delongo pranešimą su dideliu susidomėjimu ir supratau, kad komitetas ypatinga dėmesį skyrė audito rūmų ataskaitą dėl išorės fondų lėšų naudojimo. Šiame pranešime yra kalbama apie tai, kaip išorės fondų lėšos yra tvarkomos. Šitas fondas, fondas buvo įsteigtas 7 metais, iki 13 metų turėjo jisai veikti. Dabar šitą fondą pakeitė nauja finansinės paramos priemonė priemonė, kuri užtikrina finansavimą išorės e, sienų valdymui. Ir e, tas fondas remiasi Europos tarybos ir parlamento naujojų reglamentu, kuris įsigaliojo 14 metų sausio 1 dieną. Audito rūmai išanagrinėjo kai kuriuos aspektus, aspektus susijusių su šio fondo veikla trijuose pranešimuose dėl trečiųjų šalių e, e, e, atstovų įtraukimo į fondo finansavimo apriepti ir taip pat buvo parengtas pranešimas dėl Šengeno informacinės sistemos, kuri tiesiogiai susijusi su išorės, išorės sienų uh, fondo veikla. Aš savo pranešime sutrikiau dėmesį į tris aspektus. Aš kalbėsiu apie fondo efektyvumą, fondo naudą ir tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į konkrečias programas. Šio fondo auditas buvo vykdomas remiantis komisijos pasiūlymu 2014 metams dėl e, šios srities finansavimo. Šiame pranešime mes padarėme tris svarbiausias išvadas. Konstatuojame, kad fondas padėjo veiksmingai tvarkyti, valdyti ES išorės sienas ir kaip solidarumo mechanizmas ta priemonė pasiteisino. Kita vertus, papildoma nauda nėra tokia akivaizdi. Jeigu kalbame apie papildomą naudą ES mastu, tai turime, o, turime omenyje platesnį aspektą, ne tik tai uh, solidarumą. Valstybės narės dar turi tam tikrų silpnų pusių, efektyviai naudodamos šias lėšas ir taip pat negali pateikti konkrečių įrodymų, kaip tos lėšos buvo vykdomos naudojamos 70 metais. Reikėtų paminėti keletą dalykų. Pavyzdžiui, valstybių narių pažanga nebuvo įtraukta į valstybių sienų valdymo planus ir programas. Atrankos procedūros neužtikrino skaidrių, veiksmingų viešųjų pirkimų ir dėl tos priežasties iškilo rizika e, skaidriam administravimui. Valdant fondų lėšas Graikijoje, Ispanijoje ir kitose valstybėse, be kitako ir į Maltoje buvo konstatuota tam tikrų uh, sutrikimų, silpnųjų pusių. Šitos silpnosios pusės rodo, kad sienų valdymas nebuvo sustiprintas ten, kur jis turėjo būti ypatingai stiprinamas. Todėl fondų veiksm, efektyvumas nėra toks maksimalus. Todėl reikia gerinti administravimo veiklą. Be to De Jong savo pranešime suformulavo tam tikrus pasiūlymus, kai kuriuos mes paėmė, taip perėmėme į savo pranešimą ir atkreipėme dėmesį į galbūt naujų teisės aktų būtinybę. Mes rekomenduojame pagerinti rezultatų apibendrinimo ir veiklos įvertinimo kriterijus reikalinga konkretiems programoms įvertinti, sukurti aiškius kriterijus arba pro parametrus teisės aktuose, nustačius tuos kriterijus būtų galima geriau įvertinti valstybių narių veiklą praktikoje. Be to komisija turėtų užtikrinti, kad šitie indikatoriai būtų e, paimami iš Eurostato duomenų bazės. Kita rekomendacija. Reikėtų apjungti įvairius iš to paties fondo e, vykdomus projektus, pavyzdžiui, sienų saugumo fondo lėšas apjungti su e, išorės sienų valdymo fondo lėšomis. Jeigu konstatuojame, kad pagal teisės aktus nėra pakankamai paskatų valstybėms narėms koordinuoti veiksmus, kuriuos vykdo išorės sienų valdymo fondas ir Frontex, tai reikėtų pasiūlyti, kad valstybės narės ir komisija tiesiog įdėtų daugiau pastangų steigdamos bendrus pabėgėlių prieglopščio registravimo, prieglopščio paraiškų registravimo centrus. Valstybės narės taip pat turi sustiprinti fondų valdymo administracinius gebėjimus, ypač organizuojant viešuosius pirkimus. Atsižvelgiant į reglamento 22 straipsnį ir pritariant komis, tarybai ir parlamentui, kad 20 metų E, birželio mėnesį komisija turėtų peržiūrėti šitą reglamentą ir atsižvelgiant į audito rūmų rekomendacijas reikėtų užtikrinti, kad audito rūmų ataskaita arba pranešimas būtų tingamai įgyvendinami ir kad būtų siekime kuo veiksmingesnių rezultatų taikant dabartinius finansavimo instrumentus. Dėkuoju. Dabar mūsų pranešėjas Denis. Čia. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos audito rūmams. Buvo malonu skaityti e, išorės sienų fondo vertinimo auditavimo ataskaitą. Aš sukaupiau nemažai patirties, nagrinėdamas praktinius pavyzdžius apie tai, kaip šio fondo lėšos yra naudojamos arba kaip jomis piknaudžiaujama, jeigu galima būtų tai pasakyti kai kuriuose sritise. Labai svarbu, kad fondo lėšų naudojimas būtų toks, kaip numatyta jo pirminėje paskirtyje 2007 metais buvo priimtas sprendimas, kad sienų apsauga yra e, nacionalinė prerogatyva ir todėl e, šioje srityje valstybės narės, e, nepaisant Šengeno sutarties nuostatų, automatiškai nebendradarbiauja šioje srityje. E, nepaisant to, pabrėžiamas automatinio veiklos bendrabiavimo trūkumas tarp valstybių narių kai komisija įsteigia kokį nors fondą, prie kurio prisideda visos valstybės narės, nu, ne, ne visos, tačiau taip pat ir Europos ekonominės erdvės e, šalis dalyvauja, nors ne visos ES valstybės narės, iš viso yra 28 narės, taigi lėšų tame fonde sukaupiama nemažai, o kuomet yra lėšų, tai tuomet yra gyvendinami projektai bendradarbiaujant tarpusavėje, tačiau bendradarbiavimas praktikoje reiškia, kad nacionaliniu lygiu suplanuoti projektai, kurie e, yra skirti nacionalinėms reikmėms, e, buvo e, pateikti <clears throat> kaip finansuotini iš šio fondo lėšų ir gavo atitinkamą gavo tinkamas kompensacijas. Pavyzdžiui, Italijoje buvo 23 e, viešojo pirkimo konkursai e, pirkti transporto priemonėms, tačiau nebuvo aišku, ar tos transporto priemonės buvo naudojamos, kad užtikrinti pasienio kontrolę, jos buvo panaudotas e, policijos pareigūnams kažkur kitur Italijoje. Taigi, Dabar prasidėjus antrajam Europos pasienio, antrajam etapui Europos pasienio fondas kaip finansavimo šaltinis buvo pakeistas kitomis finansavimo priemonėmis ir dabar, manau, mes turėtume ramiai susėsti ir įvertinti, kaip fondo lėšos iki šiol buvo panaudojamos ir kaip būtų galima jas jų panaudojimą koncentruoti. Aš e, neformaliai kalbėjausi su Europos audito rūmų e, pareigūnais ir e, galbūt iš pirmo žvilgsnio nebus viskai aišku, ką aš turiu omenyje, tačiau aš turėdamas omenyje būtinybę konkrečiau apibrėžti tikslus, aš vartoju žodį solidarumas. Ir tas solidarumas galėtų nešti tam tikros sumaišties kaip terminas, tačiau aš manau, kad e, solidarumas šiuo atveju e, reiškia bendras pastangas užtikrinti e, bendrą pasienio kontrolę, vizų režimo laikymasi. Tačiau tokio solidarumo savo piliečiams uh, nelabai galėtume pristatyti kaip šio laikinio solidarumo, solidarumo koncepcijos siekiant užtikrinti sienų kontrolę, nes kai kuriuose valstybėse narėse problemų užtikrinant sienų kontrolę patiriama labai daug, kitose mažiau priklausomai nuo migrantų daromo spaudimo. Man <clears throat> Solidarumas reiškia, kad tos valstybės, kurios patiria mažesnį spaudimą iš migrantų pusės, padėtų labiau toms, kurios patiria didesnį spaudimą, e, tam, kad būtų galima užtikrinti žmogaus teisų geresnę apsaugą ir atsižvelgti į kitus aspektus. Ir būtent toks solidarumo aspektas, panaudojant fondo lėšas, nėra pabrėžiamas, kalbam apie bendro pobūdžio solidarumą. Todėl manau, kad viena iš mano svarbiausių rekomendacijų, bent jau mano nuomonė, būtų rekomendacija frakcija e, geriau apibrėžti solidarumo terminą ir skirti dalį fondo lėšų toms valstybėms narėms, kurioms pagalbos siekiant apsaugoti savo pasienį reikia labiausiai. Antroje dalyje aš visiškai pritariu auditorumų atstovams, ji turėtų būti palikta bendriems projektams, aš turiu menyje Frontex bendradarbiavimą tarp konsulatų diplomatinių e, valstybių narių atskirose trečiosiose šalise ir e, tai yra tikslas arba tikslų grupė, kuri irgi galėtų būti išskirta iš kitų, na ir galiausiai e, skubos veiksmai auditorumai tinkamai pabrėžė, kad ne visi E, skubos tvarka būtinai atlikti veiksmai sutampa su e, Frontex agentūros veikla, <clears throat> vizų režimo taikymu ir kitais aspektais. Taigi mes turėtume siekti parengti aiškesnius e, rodiklius fondo lėšų panaudojimo tam, kad valstybės narės galėtų pasitelkti lėšų panaudojimo modelį, kuris būtų priimtinesnis, pasitelkti tinkamesnį verslo modelį ir tokiu būdu būtų galima e, pagerinti bendradarbiavimą tiek tarp valstybių narių e, išorės sienų apsaugos srityje, tiek ES lygių. Būtent tokios yra mano rekomendacijos, kurios e, didžiai dalimi atitinka ir auditorumo rekomendacijos. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Auditorumo ataskaita yra pakankamai įdomi, darbo dokumentas taip pat, tačiau niekas nenori kalbėti, ne, ponas Tavo, aš noriu, prašau. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení členové účetního dvoru a dalších. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos pranešėjai, mm, audito rūmų atstovai. Norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui už didelį darbą, parengiant ir pristatant šitą dokumentą. Tai yra vienas iš geriausių tokio pobūdžio dokumentų, kuriame yra pakankamai daug įvairiausių pavyzdžių. Skaitant šitą dokumentą galima sudaryti puikų vaizdą apie tai, kaip, kaip lėšos buvo naudojamos. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui De Jong, kuris taip pat pateikė labai įdomios informacijos. Aš norėčiau taip pat išsakyti keletą pastabų. Išorės sienų apsauga yra labai svarbi tema visai ES, netgi esminė. Ir išorės sienų veiksminga apsauga yra labai svarbus aspektas, kuriam reikėtų skirti ypatingą dėmesį. Aš lybė komitete taip pat rengiau pranešimą ir jo metu sakiau, kad reikia kuo geriau finansuoti išorės sienų apsaugą, tačiau kartu ir veiksmingai naudoti lėšas. Europos Sąjunga turėtų parodyti solidarumą su tomis valstybėmis, kurios patiria didžiausią migracinį spaudimą. Būtent e, šioje srityje ir išryškėja bendros ES politikos privalumai. Tai labai svarbu, galvojant apie išorės sienų apsaugos veiksmingumą artimiausiais metais. Bet to, manyčiau, reikia spręsti esminės problemas. Tarp jų paminėčiau stebėseną, nepakankamą stebėseną. Taip pat vertinimas programų, veiksmų įvertinimas pasitelkiant konkrečius kriterijus. Tų statistinių duomenų kriterijų naudojimas yra labai svarbus aspektas, kurį nuolat mini komisija. Pastaruoju metu komisija pasiūlė vadovautis bendrais kriterijais ir kartu renkti specifinius kriterijus priklausomai nuo fondų. Taigi mūsų dar laukia pakankamai daug darbo. Be to, šita finansinė priemonė turėtų tiesiogiai remti Frontex veiklą, kad Frontex tiesiog turėtų gauti tiek lėšų, kiek yra numatyta. Kai kurios valstybės pačios turėjo įs, nusipirkti išorės sienų apsaugos įrangą. Ne iš Frontex lėšų, ne iš kitų fondų lėšų, tiesiog iš savo biudžeto, nekoordinuodamas savo veiksmų su kitomis finansinėmis priemonėmis. Bet to vizų išdavimas ir sienų apsaugos atskiros procedūros turėtų būti neskaidomos, kadangi gali susidaryti papildoma administracinė našta, gali pailgėti vizų išdavimo procedūros. Tiesiog, jeigu fondas bus kaip nors skaidomas, tai norėčiau sužinoti, kaip tai konkrečiai atrodys ir norėčiau sužinoti, ar bendradarbiavimas įgyveninti konkrečius problemus nebus stabdomas. Aš pati įsirašiau į kalbėtojų sąrašą. Graikijos kvota naudojimuosi šio fondo lėšomis kvota yra labai žema Juk Graikija yra ta valstybė, į kurią atvyksta labai daug pabėgėlių, kuri tiesiog patiria migracinį spaudimą. Nelabai suprantu, kodėl taip mažai naudojamas iš šio fondo lėšomis būtent šioje valstybėje. Komisijos vardu. Atsiprašau, Ali dar kalbės. Ačiū. Kemi auditorumo nariai, kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti audito rūmų nariams už ataskaitą. Dabar šitas pranešimas yra labai geras, galima skaitant puikiai įsivaizduoti, kokie procesai vyksta manyčiau, reikėtų dėmesį skirti tiems indikatoriams, kuriuos būtų galima konkrečiai nurodyti ir įvertinti jų įgyvendinimo lygį. Taip pat šitiems indikatoriams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir e, e, projektų įgyvenimo metu ir komisijai siūlant konkrečias apibendrinačias priemonės. Be to reikėtų nustatyti, kokie yra pagrindiniai mm, kriterijai, pagal kuriuos yra skirstomos šio fondo lėšos valstybėms narėms. Mūsų manimų reikėtų atsižvelgti į pavojų riziką kylančią prie konkrečios valstybės sienų. Tačiau kita vertus, kaip šita grėsmė įvertinama ir kaip į ją atsižvelgiama ir kokiais kriterijais vadovaujantis sudaromos mas prioritetinis valstybių finansavimo sąrašas. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes, mūsų šalis yra ta šalis, kuri valdo ES išorės sienas. Todėl reikėtų atsižvelgti į artimųjų rytų kontekstą ir visą regiono situaciją. Todėl, kalbėdamas apie indikatorius, norėčiau paklausti, kodėl nėra kuriami indikatoriai, kurie atspindėtų situaciją konkrečiame regione valstybių grupėje kadangi tuo atveju reikėtų ko gero e, atsižvelgti į kitus e, faktorius, kaip imigracinis spaudimas, e, jūra atvykstančių emigrantų, pabėgėlių skaičius, taip pat gyventojų skaičius tam tikroje valstybėje. Visi šitie aspektai yra susiję su sienų saugumu ir todėl į juos reikia atsižvelgti kaip į labai svarbų faktorių. Europos išorės sienų fondo lėšos turėtų būti naudojamos pagal konkrečius kriterijus ir taip pat vadovaujantis lyginamaisiais tarptautiniu mastu pripažintais kriterijais. Labai svarbu skaidriai skirsyti šio fondo lėšas, nes kai kalbame apie ES išorės sieną, turime suprasti, kad kalbame apie visos ES saugumą. kaip iš valstybės, kuri turi ES išorės sienas, kaip jos atstovas, aš noriu pasakyti, kad šita problema yra labai aktuali. Dėkuoju. Mes tai rimtai vertiname jūsų pasisakymą, dėl to ir diskutuojame visi kartu. Komisija, kas komisijos vardu kalbės? Unser Konde. Wer beginnt? Senjore ir Konde, kuris iš jūsų kalbės? Thank you very much, uh, Chairman. Uh, first of all... Labai ačiū, pirmininkė. Komisija pirmiausia norėtų pabrėžti, kad uh, audito rūmų ataskaitą laikome labai naudinga. Ir džiaugiamės galėdami atsižvelgti į audito rūmų rekomendacijas skirtas komisijai ir valstybėms narėms. Taip pat norime padėkoti komitetui jūsų ir pranešėjų už tą dėmesį, kuris buvo parodytas auditorumų ataskaitai ir rekomendacijoms, vertinant auditorumo rekomendacijas, atkreipti dėmesį tik į kelias. Iš jų, kalbant apie minimą strategijos trūkumą, manome, kad pasitelkus naują teisinę sąrangą galėsime daugiau dėmesio skirti strateginės svarbos klausimams dėl to, kad komisija vykdo, tiksliau prieš kurį laiką jau dalyvavo politinėme dialoge su valstybėmis narėmis ir jo metu buvo identifikuotos strateginės orientacijos, kurios bus įtraukiamas į programas daugiametė finansinė programa ir fondų, fondų lėšų panaudojimas ją gyvendinant leis daugiau dėmesio skirti strateginiams svarbos klausimus, palyginti su ankstesniu programiniu laikotarpiu, kalbant, kalbant apie fondo lėšų panaudojimo pagal pasiektus rezultatus. Šis aspektas yra labai uh, svarbus. Naujoji teisinė sąranga leis uh, tinkamiau įvertinti rezultatus, kadangi valstybės narės privalės nustatyti tikslus ir patvirtinti e, privalomus bendrus rodiklius. E, taip pat valstybės narės su komisijos susitarė 14 metų gaje e, patvirtinti visą apriepiančią informacinių technologijų sistemą, kurią pasitelkus bus galima lengviau įvertinti lėšų panaudojimo, fondo lėšų panaudojimo rezultatus. Žinoma, reikia dėti daugiau pastangų ir mes atsižvelgsime į auditorumo rekomendacijas, daugiau dėmesio skirdami uh, renkamos informacijos e, kokybei ir dėl to pradėjo dirbti jau kelios e, informacijos gaunamos vertinimo komandos, kurios įvertins, kokia pridedamoji vertė ES lygių yra sukūriama. Taip pat mes sieksime didinti saveikumą su Frontex agentūra ir tinkamai atsižvelgsime į pareikštą susirūpinimą, komisija dės daugiau pastangų tam, kad e, naudojant fondo lėšas būtų sukuriama didesnė pridedamoji vertė. Komisija atsižvelgia visas praeikštas pastabas dėl pasitaikančių e, netinkamų lėšų panaudojimo atvejų valstybėse narėse ir jeigu nustatomi tokie atvejai, mes imamės <clears throat> tinkamų korekcinių veiksmų, tikimės, kad pasidelkę naujas teisinės priemonės galėsime daugiau dėmesio skirti toms rytims, į kurias atkreipia dėmesį pranešėjas, solidarumas. Tai yra e, tas principas, kurio remdamėsi mes Mm, bazinį paramos dydį apskaičiuojame skiriamas skirioms valstybėms narėms, tačiau taip pat atsižvelgiame ir į tą aplinkybę e, susijusią su valstybių narių patiriamu migraciniu spaudimu. Specifiniai veiksmai yra numatyti tose prioritetinėse srityse, apie kurias kalba pranešėjas, tai yra diplomatinių atstovybių bendarbiavimo srityje ir e, gyvendinant bendrasias operacijas. Pasiteiksime Frontex agentūrą, taip pat <clears throat> numatoma specialioji pagalba skubos atvejais, todėl manome, kad įgyvendinami šias priemonės mes sugebėsime per naują daugiametę finansinę programą tinkamiau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kalbant apie bendarbiavimą su Frontex agentūra, 120 milijonų eurų yra numatyta skirti Frontex agentūros įrangai, pirkti, tačiau e, turime e, pabrėžti, kad e, ši įranga bus perkama vadovaujantis Frontex administravimo reglamentu. Kalbant apie pagrindinį teisų apsaugą, mes manome, kad naujoje daugiametinėje finansinėje programoje tam skiriame pakankamai dėmesio ir tinkamų būdų valstybės narės privalo pagal trečiai e, teisinio pagrindo straipsnį bendradarbiauti glaudžiau <clears throat> ir skirti iš savo biudžeto iki 30 procentų lėšų gyvenant bendrasios priemonės. Ačiū pirmininkė. Ar yra kitų norinčių kalbėti? Jeigu ne, tuomet suteiksiu dar kartą žodį audito rūmų atstovai, ponui galėjai, o po to dar pranešėjai suteiksiu žodį. Pirmiausiai norėčiau dar kartą padėkoti Jums, ponė pirmininkė, ir pranešėjui, taip pat ir diskusijoje dalyvavusiems komiteto nariams bei komisijos atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą, atliekant mūsų auditą. Pritariu pranešėjo pavadėjongo minčiai, kad šioje srityje Europos Sąjunga vis dar vystosi, nepaisant to, kad Šengeno erdvė jau veikia kurį laiką. Pažanga pasiekta nėra pakankama. Valstybės narės priklausančios Schengeno erdviai turi dėti kuo daugiau pastangų, siekdami geriau užtikrinti bendrą išorės sienų apsaugą. Pritariu panašiai Kovskiui dėl to, kad šis klausimas yra esminės svarbos Europos Sąjungai, tiek siekiant užtikrinti jos saugumą, tiek ir stiprinant e, ES veiklos politinį lygmenį. Pritariu minčiai, kad pradėjus įgyvendinti e, naujas finansinės priemonės, valstybės narės, komisija ir suinteresuoti subjektai turi nuolat e, stebėti situaciją ir vertinti pasiektą pažangą valstybės narės turėtų naudotis fondo lėšomis e, mažesnė dalimi įgyvendinamos nacionalinės svarbos projektus, kalbant apie būtinybę užtikrinti pridedamosios vertės kūrimą, turime suvokti, kad naujame reglamente atkreipiama būtinybė į tai, kad, būtų, kad reikia patvirtinti naujus bendruosius rodiklius ir atskiroms programoms taikomus specifinius rodiklius. 513 e, reglamentas, 514 reglamentas, čia pirmiausiai turimi omenyje, yra dar ir kitų iniciatyvų ES lygių, e, kurios yra susijusios su išorės sienų ir apsauga ir migracijos klausimais. Komisijos vertinimu būtų labai svarbu ne e, tik susitelkti ties e, šių reglamentų nuostatų įgyvendinimu, tačiau vadovautis taip pat ir platesniu požiūriu, kuris e, apriektų daugiau komisijos struktūrų tam, kad pastangos būtų bendresnės. Sakant į pirmininkės klausimą noriu pasakyti, kad visi puikiai suprantame, kokia buvo aplinka e, sąlygos panaudojant išorės sienų fondo lėšas per pastarosius metus. E, tačiau Pagrindinės problemos daugiausiai susijusios su viešaisiais pirkimais. Konstatavome, kad viešųjų pirkimų procesai užtruko per ilgai ir tikrovėje buvo akivaizdu, kad ne tik Graikijoje, bet ir kitose valstybėse narėse būtina skirti pakankamą dalį administracinių gebėjimų tam, kad programos būtų įgyvendintos, kad būtų stebima, kaip jos yra įgyvendinama, įgyvendinamos, kaip kontroliuoja, kad būtų galima kontroliuoti įgyvendinimą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti užsibrėžti, tik, užsibrėžti tikslai. Komisija jau dabar deda pastangas ir toliau tą darys, siekiant ir toliau tęsti dialogą su valstybėmis narėmis, e, siekiant geriau gyveninti šias programas, manau, kad labai svarbu užtikrinti arba mėginti užtikrinti, kad būtų įveiktas tas programų įgyvendinimo atsilikimas, ypač e, gyvenant e, problemas susidurinčias su tam tikromis problemomis, todėl turime pasinaudoti jau sukauptą patirtimi per e, programinį laikotarpį nuo 7 iki 13 metų ir esu tikras, kad e, artimiausiais metais mes galėsime gyveninti daugiau programų. Pritariu tiek komiteto narių, tiek komisijos atstovų minčiai dėl to, kad būtina užtikrinti sąveiką su e, mūsų siekiu saugoti pagrindinės žmogaus teisės, tai atitinka bendrasias es politikos nuostatas. Na ir pabaigai, manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti klausimams susijusiams su tam e, tikrų specifinių tikslų apibrėžimu panaudojant fondo lėšas. Idėja nusipelno svarstymą, tačiau turime nepamiršti, kad toks metodas nebūtinai padėtų geriau planuoti, įgyvendinti arba teikti ataskaitas, nes siekiant įvertinti rezultatus turime pasitelkti E, pažangius e, rodiklius tiek tikslų nustatymo, tiek rezultatų vertinimo. Pabaigai dar keletą žodžių apie solidarumą. Solidarum, solidarumui skirimas pakankamas dėmesys naujoje <clears throat> teisinėje e, programoje, naujose reglamentuose solidarumo būtina daugiau parodyti ypač tų valstybių narių atžvilgių, kurios patiria didesnį spaudimą dėl migrantų srautų. Mes laikome tai svarbia bendrosios išorės sienų apsaugos gerinimo politikos sudėdamąją dalimi, ypač atkreipime dėmesį į tai, kad naujame reglamente yra e, apibrėžiami skirtingi grėsmės lygiai, kurios gali patirti atskiros valstybės narės, e, įvertinant e, tuos lygius, suskirstant į atinkamas kategorijas, pradant nuo įprastinės grėsmės lygio ir baigiant ypatingai didelės grėsmės lygių ir būtent Taip mes labiau daugiau dėmesio skiriame solidarumo principo taikymui. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju. Ko gero, Home direktorato atstovai turėtų su Regi direktoratu susisiekti, kadangi yra kuriamos darbo grupės, yra daug kas daroma atskirai. Tiesiog negalima toleruoti situacijas, kai Graikija nepasinaudoja pakankamai lėšomis. Dėl Graikijos. Iš tikrųjų, tai yra bendra didelės problemos sudinė dalis. Ir šiame komitete mes turime suprasti, kad pagal dabartinį situaciją Graikija nemato didelės naudos, nemato prasmės užtikrinti veiksmingą sienų apsaugą, kadangi reikia kartu spręsti ir prieglapšio prašymo paraišk prašymų nagrinėjimą. Todėl čia susidurime su atsakomybės atribojimu, pasiskirstimu įgaliojimais ir taip toliau. Todėl e, Graikija šitą visą procesą vertina kaip bendrą naštą Europai, ne tik tai vien tik tai jai tenkančią naštą. Todėl ir prieglopščių e, prašytojų prašymų registravimo ir nagrinėjimo aspektas yra taip pat yra bendras šios sudėtinės problemos aspektas. Manau, kad mes visi mąstome teisinga kryptimi. Audito rūmų ataskaitoje yra kalbama apie programą, kuri baigėsi 13 metais. Naujoji programa, tai yra vidaus saugumo užtikrinimo fondas ir kriterijai lėšoms gauti iš šio fondo yra nustatyti. Tačiau vis dėlto turėčiau pripažinti, kad net ir naujoje programoje yra keistokų nuostatų. Yra valstybių, kurios susiduria su mažesne, mažesniu spaudimu dėl migracijos ir jos ir toliau gali naudoti stis fondų lėšomis, įgyvendamas projektus, pirkdamos iš fondo lėšų tam tikrą įrangą. Tačiau tai nebūtinai yra prioritetinės programos, prioritetinė įranga visos ES kontekstu, kontekste. Todėl bendra finansavimo procentai, žinoma, aš galiu jas pateikti, kartais vis dėlto kelia abejonių Todėl pagal naująjį fondą yra pakankamai paskatų, tačiau audito rūmai konstatavo, kad kai kuriais atvejais tos lėšos išnaudojamos nelabai prasmingai, tiesiog kad būtų naudojamos e, esamos lėšos ir nieko daugiau. Ir rekomendavo spręsti šį klausimą tos valstybės, kurios turi problemų savo pasienyje, turėtų turėti galimybę gauti daugiau lėšų. Kita vertus, aš pritariu kolegoms, kad mes neturėtume kurti dar sudėtingesnių taisyklių. specialiems skubiems veiksmams finansuoti yra užtikrinamas labai aukštas bendra finansavimo procentas, tačiau mes taip pat turėtume surasti būdų, kaip sutelkti dėmesį svarbiausioms, sudėtingiausioms problemoms spręsti, kad projekto lėšos neliktų neišnaudotos tose valstybėse, kurios neturi tam tikro skubaus poreikio jas naudoti ir kad jos būtų perkeltos į su problemomis susidurinčias valstybės. Šiaip aš pritariu viskam, kas pasakyta, ypač veiklos rezultatų vertinimui pagal konkrečius kriterijus. Dėkoju už šią įdomią diskusiją, dėkoju auditorumų komisijos atstovams, aptarėme ir šį darbo tvarkės klausimą, o dabar konstatuoju apgalėstaudama, kad kolegos, kurie turėtų dalyvauti kito klausimo svarstymą, dar netvyko ir jie atvyks galbūt po 20 minučių, apie 10.11 turėtume susitikti po pertraukėlės. Taigi, be 10.11 grįžtame į salę.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 Prateskime darbą po pertraukos. EIB direktorius atsakingas už finansinės operacijas Afrikoje ir taip pat mūsų kolega atsakingas šių klausimų. Pirmiausia, žodis Alaliu. Thank you very much. Dėkuoju. Ponios ir ponai, biudžetų kontrolės komiteto nariai, labas rytas. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir atstovauti Europos investicijų bankui Aš pirmą kartą lankausi Europos parlamente ir esu pakankamai susiž... sužavėtas. E, grįžtant prie mūsų aptariamos klausimo, aptariamos temos. Mes e, parengėme e, biudžeto ataskaitą apie investicinę veiklą Kotonų tai nėra pagrindinė biudžeto e, ataskaitos e, sudėtinė dalis, tačiau vis dėlto mes stengiamės kuo geriau bendradarbiauti, derinti savo veiklą su Europos parlamentu ir aš norėčiau tiesiog informuoti, kas yra padaryta pietų Saharoje, e, e, AKR valstybių regione, finansuojant iš Europos investicijų banko lėšų. Aš tiesiog pristatysiu, pakomentuosiu prezentaciją, kurią jūs matysite ekrane ir po to atsakysiu jūsų klausimus. Galbūt apie EIB vertėtų pakalbėti pradžioje. Europos investicijų bankas yra ES bankas, 28 valstybių narių. Bankas akcininkės yra visos valstybės narės ir mes vykdome pinigų skolinimo veiklą, taip pat mes uh, Ir kas yra annual activity volume of EIB. Ir bendrą veiklą kartu su ES komisija. 70 milijardų eurų mes valdome, 10 procentų mes išleidžiame už ES ribų Mes turime įgaliojimus skolinti lėšas ir kitoms valstybėms, ne ES valstybėms. Ir būtent mes šiomis lėšomis vykdome veiklą Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir kitose valstybėse. Ir be to ypatingą dėmesį e, skiriame e, e, į pietus nuo subsaharos, Afrikoje, Karibų jūros regione ir Kotonų. Čia yra pirmiausia kalbama apie e, pagrindinius e, veiklos parametrus, skaičius, statistiką. Mes turėtume pakalbėti ir apie investavimo arba mūsų skolinimo lėšų e, apimtis ir po to sutelksiu dėmesį į rezultatus ir rezultatų vertinimą. Pagrindinė mūsų veiklos kryptis, pagrindiniai elementai. Afrikoje, Karibų jūros ir Ramijo vandenymo regionui yra taikoma tam tikra finansinė priemonė, kuri yra vadinama Europos vystimosi remimo priemonė. Šitos lėšos yra naudojamos dviejų pobūdžių e, projektams. Mėlyna spalva nurodyta, to, tos yra paskolos, kurios yra skiriamos e, teikti E, garantijas arba užtikrinti finansinį mokumą. 3,637 milijardai eurų yra skiriama AKP ir OCT yra 48,5 milijonai. Be to mes skiriame paskolas ir techninę paramą. Čia yra nurodytos sumos, kurios yra skirtos pagal 11 EDF. Investicinė priemonė kotonų buvo skirta tačiau iš banko lėšų, tačiau mes taip pat turime ir nuosavų lėšų. Tos lėšos yra gaunamos iš kapitalų rinkos ir patenka į mūsų balansą. Taigi iš mūsų nuosavųjų išteklių mes galime tam tikrą e, sumą, pavyzdžiui, 2,5 milijono eurų skirti akt AKP valstybėms ir 100 milijonų OCT valstybėms. Ir mes galime skirti ilgalaikės ir trumpalaikės paskolas. Tarpininkams, kurie po to gali skolinti lėšas verslo, privataus verslo atstovams. Taigi mes taip veikiame, tokia mūsų banko veiklos struktūrą dėl kotonų konkrečiai investavimo priemonės. Tai yra unikalus mechanizmas, pagal kurį ES valstybės narės suteikė EIB tam tikrą sumą 2,9 milijardus ir suteikė galimybę tas lėšas paskolinti ir paskolinus tas lėšas, jeigu jos tinkamai yra panaudojamos ir užtikrina tam tikrą gražą iš tų papildomų lėšų, mes galime reinvestuoti veiksmingai šitas lėšas. Ir būtent šioje diagramoje yra pavaizduota, kad 2003 metais pradėję veiklą, mes tiesiog iš, iki 15 metų paskolinome tam tikrą sumą 3,1,85 milijardo ir mes galėjome papildomai užsidirbti tam tikrų lėšų, kadangi mes išnaudojame skolinti daugiau skolindami daugiau lėšų, negu fondas mums apskritai patikėjo paskoloms. Tai reiškia, kad mes panaudojame tas papildomai uždirbdamas e, lėšas gautas iš kapitalo gražos. Taigi mes galėjome įvykdyti daugiau operacijų, negu iš pradžių buvo numatyta. kokią koncepciją mes vadovaujamės. Afrikoje, e, Subsaharoje, Karibų ir Ramiojo jūrų ir Ramiojo vandenino regione mūsų veiklą galima skirstyti į dvi grupės. Tai yra visų pirma vietos privataus sektoriaus plėtra ir taip pat paskolos viešajam sektoriui. Visi projektai, kurie yra finansuojami iš mūsų fondo lėšų, turi turėti labai didelį poveikį regiono vystimui. Yra, žinoma, tam tikri parametrai, pagal kuriuos mes vertiname šitą veiksmingumą. Žinoma, priklausomai nuo projektų pobūdžių, juos galima suskirstyti į infrastruktūrinius, didelius infrastruktūrinius projektus, socialinės infrastruktūros projektus, pagrindinių paslaugų, vandens, kanalizacijos infrastruktūros e, kūrimo, energetikos e, infrastruktūros e, projektus ir taip pat finansų sektorių, kuris turėtų sugebėti remti mažai privatų sektorių verslą vietose. Todėl mes klimato kaitos mažinimo veiksmams skiriame ypatingą dėmesį ir atsižvelgėme į tai, ar projektai ne tik tai yra vertinami pagal poveikį aplinkai, bet ir pagal tai, jeigu kalbėtume pavyzdžiui apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie vėjų jėgainės, tai kai kurie finansuojami projektai yra atrenkami ir todėl, kadangi jie atitinka tik, ne tik tai klimato kaitos pasiekmių švelnimo kriterijus, bet ir papildomus kriterijus. Taip pat mes finansuojame ir žemės ūkio veiklą, taip pat e, veiklą užtikrinant e, apsirūpinimą maisto produktais. Ir žinoma, skiriame dėmesį pramonės plėtrai šio regiono valstybėse. Grįžtant prie privataus sektoriaus. kotonų investicinė priemonė arba mūsų nuosavi ištikliai, kuriais mes galime naudotis, dažnai yra skiriami tiesiogiai privataus sektoriaus atstovams. Tačiau kartais mes kreipiamės į vietos bankus, jūs matote vidurinėme stulpelėje kad mes dirbame su investiciniais fondais, vietais, vietos bankais, kad galėtume nukreipti savo paskolas mažoms vidinėms įmonėms, verslo atstovams ir mes tiesiog siekime bendradarbiauti su didelėmis bendrovėmis, tačiau be kita ko ir su mažom ir vidutinėms įmonėms, vietoms įmonėmis, kurios mums tampa tarpininkėmis. Kodėl mes taip elgėmės? Todėl, kad EIB jau pačioje pradžioje buvo suvokiama kaip veiksminga organizacija, kurioje dirba 2200 darbuotojų, dauguma e, dirbančių Luksemburgė. Mes tiesiog esame, vadovaujame tokiu modeliu, pagal kurį pagrindinė veikla vykdoma ES mastu ir jinai iškeliama už ES ribų, kadangi mes esame vystimo bankas, vystimosi skatinimo bankas ir todėl mes turime įtraukti vietos bankus, kad jie paskirstytų tą mūsų finansinę pagalbą atsižvelgiant į sukauptą informaciją apie situaciją konkrečiame regione. Kas yra mūsų finansinės paramos paskolų gavėjai? Visų pirma, mes teikiame techninę pagalbą, naudodami investicinės lėšas, kartais naudojamos Europos komisijos lėšos šiam tikslui, tačiau kai kuriais atvejais privatus sektorius yra finansuojamas pagal atskirus projektus. Pavyzdžiui, yra sudaromas koncesinės sutartys, kai privatusis sektorius įgyvena tam tikrą e, projektą pasirašus koncesinės sutartys, koncesijos sutartys su vyriausybės, su valstybės institucijomis ir mes skoliname šitas lėšas tokiems projektams įgyvendinti ir siekėme e, Afrikos ir Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno e, regione įgyveninti viešosios ir privačiosios partnerysės bendradarbiavimo principus. 13 metų skaičiai apie projektus. Čia yra, matote, konkrečius skaičius, aš galiu juos, juos patikslinti, jeigu jūs to pagėdausite vėliau. Bet to aš salės prieigose aš esu palikęs informacinės medžiagos apie skaičius, statistiką, taip pat finansinių vokų e, apimti. Tai yra svarbiausi dalykai, kurie atspindi E, grafikuose, lentelėse. E, šiuo metu mes e, švenčiame dešimties metų mūsų veiklos šiame regione jubiliejų. 205 projektai šiame regione buvo įgyvendinti, 85 procentai lėšų buvo nukreipta į privatojų sektorių. iš 3,4 milijardų 500 milijonų skoliname energetikos projektų įgyvendinimui. Taip pat didelę lėšų dalį skiriame, kad būtų galima e, užtikrinti e, kuo švelnes pasiekmes aplinkai. 12 milijonų skiriame e, šiam tikslui. Pasaulio bankas e, ir kiti e, bankai, finansų institucijos padėjo finansuoti tam 88 projektus iš 200, tai 5 projektų 3,4 milijardų, iš 3,4 milijardų mes didelę dalį skiriame finansinio sektoriaus plėtrai, Taip pat e, siekėme e, e, skirti mažam vidutiniam verslui 71 milijonas buvo skirtas vandens infrastruktūros, kanalizacijos projektų įgyvendinimui, bet to iš investicijų Kas... Iš palūkanų mes galėjome sukurti papildomas sumas, kurias skiriame e, kaip paskolas sudarant koncesinės sutartis. Todėl mes e, tiekiame paskolas su palūkomis. Taip pat 280 e, milijonų buvo skirta uh, kaip e, mikrofinansinė e, paskola institucijoms siekiant e, institucijų gebėjimų plėtrą. 190 milijonų buvo skirtas privatiems patikos fondams ir tos lėšos buvo paskirstotos 374 mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi mūsų lėšos buvo skirstomos ir turėjo tą tokį multiplikatoriaus efektą. Investicijų fondas turėjo naudos ir taip pat lėšų gavėjai taip pat turėjo didelės naudos. 2011-2014 metai. Jūs matote e, bendrą kontekstą, turėdami omenyje 13 metų biudžeto ataskaitą. 13 metais buvo skirta 471 e, milijonas investicijoms, 240 su pusė milijonų buvo e, skirta iš nuosavų išteklių. Mėlynoje eilutėje yra nurodyti skaičiai, kurie turėtų būti pasiekti 14 metais, jų pabaigoje. Todėl visi šitie skaičiai ir sumos galbūt netgi bus didesnės negu mūsų prognozės. Taigi reikėtų ir toliau pabrėžti, kad ypatingas dėmesys e, į pietus nuo Saharos buvo skiriama 85 procentai lėšų privačiajam sektoriui. Trumpai reikėtų pakalbėti apie Turkanos ežero vėjo, e, ežero E, elektrinė, vėjo jėgainė. Įgyvendinami šitą projektą mes bendradarbiavame su e, komisija. Kas... Um, this is the largest ever private ir generaliniu direktoru, direktoratu. Kenijoje buvo investuota daugiau negu 620 milijonų eurų E, statant elektros jėgainę, vėjo jėgainę. Mes lėšas naudojame iš investicinio fondo ir iš e, nuosavų išteklių fondo. Taip pat iš 25 milijonus gavome projektų įgyvendinti iš e, Pietų Afrikos patikos fondo ir turėtume pasakyti, kad projekto iniciatoriai, kurie atvyko prašyti lėšų ir kreipėsi į ambasadorius, reikėtų sakyt, pasakyti, kad mūsų investicija buvo esminė. Šiuo projektu bus sukurta virš 2800 darbo vietų vien tik projekto įgyvendinimo metu. 365 turbinos turėtų pagaminti 20 procentų Kenijos dabar pagaminamo elektros kiekio. Taigi tai yra ypatingas įvykis, kuris turės ypatingo poveikio. Todėl labai svarbu kurti ir reikalingas šiam projektui gyvendinti infrastruktūras, reikalingos jungtys, tai tai perdavimo, elektros perdavimo linijos, kad tokio masto energija būtų paskirstoma. Todėl labai svarbu užtikrinti prieigos infrastruktūrą, tuo labiau, kad šitas e, projektas įgyvendinamas labai e, to, atokioje šalies vietoje. Tačiau kita vertus elektros gamybos projektas, šis projektas yra labai svarbus E, e, iš kurio naudos turės, turės ir kaimininės valstybės, kadangi perteklinė energija galės būti eksportuojama į jas. Todėl čia uh, matome didžiulės verslo plėtojimo galimybės, kadangi šita zona kol kas yra neapgi, neapgyvendinta ir ją galima plėtoti toliau įgyvendint trečiąjį projekto etapą. Prieš dešimt metų buvo inicijuotas šitas projektas, kai Niderlandų šeima tiesiog pateko prie šito ežero ir atkreipė į jo dėmesį jo potencialą ir po to buvo pradėti įvairiausius tyrimai, siekianti išsiaiškinti, ar negalė, ten nebūtų galima mm, gaminti elektros energijos pasitelkiant vėją. 2013 metais e, mes pradėjome e, nagrinėti e, poveikio, finansinių investicijų poveikio, poveikį atlikome vertinimą. Mano kolegė, kuri atvyko parengė šitą skaidrę ir čia šioje skaidrėje yra kalbama apie poveikio finansavimą. Šita oranžinė spalva rodo, kokios investicijos buvo rizikingos iš pradžių ir kurioms nepavyko pritraukti komercinių lėšų. O mes vis dėlto bandėme įvertinti tą socialinį poveikį, poveikį aplinkai ir todėl ši investicijų niša leido mums skirti 500 milijonų eurų sumą 14-20 metų laikotarpiui jau yra kai kurie projektai patvirtinti arba vertinami. Mes tikimės, kad šitas finansavimas pasiteisins, kad graža bus pakankama ir kad mes užtikrinsime pakankamą pusiausvyrą tarp tos rizikos, su kuria susiduria aplinkosauginiai projektai ir tarp tos naudos, kurią gali atnešti investuojamos lėšos. Ir žinoma, mes vertindami iš verslo požiūrio tikimės, kad visos lėšos sugrįž gal netgi su o, uh, tam tikru pelnu. Visų pirma, mes dėmesį skiriame į socialinius, į demografinius iššūkius, į nedarbą tam tikrose, tikrose regionuose, taip pat e, e, e, svarbus yra migracijos elementai, konfliktų e, švelninimas taip pat sveikatos apsaugos, švietimo apsaugų, švietimo sistemoje įgyvendinami projektai, taip pat e, atliekų tvarkoma, tvarkymas, e, miškininkystė ir kiti dalykai, bioįvairovės išsaugojimas e, leido mums pasiūlyti konkrečius šias finansavimo priemonės. Ar mes investuosime į patikos fondus, kurie užtikrins tam tikrą socialinę, socialinius rezultatus, ar mes tiesiog skolinsime finansiniams tarpininkams ir tiesiog dalinsime šitą skolinimuose riziką su kitais ar galbūt kai kuriais metais mes tiesiog, tiesiogiai finansuosime tam tikrus projektus. Teiksiu pavyzdį. Šiuo metu mes dirbame su IFAT tam, kad teiktume paramą KR šalyse smulkėsiams ūkininkams. Mes e, bandome pasidalinti su jais savo žiniomis apie kooperatyvus ir ūkininkų bendrijas tam, kad galėtume parengti projekto struktūrą ir galėti suteikti jai vietinį finansavimą per vietos fondą, vietos valiutą. Tokio pobūdžio e, veiklą organizuoti tose teritorijose yra pakankamai sudėtinga. Šiuo metu mes bandome suformuoti uh, operacijos struktūrą dalyvauja penkios valstybės – Malavis, Mozambikas, Etiopija, Nigerija ir Ruanda, nuo penkių iki aštuonių šalių ir šios šalis teiks techninę pagalbą ir e, prisidės prie struktūros, e, programos struktūros patvirtinimo. E, kai kurie vietiniai komerciniai bankai skirs lėšas paramos gavėjams – ir šios lėšos bus panaudotos įgyvenant techninės paramos programas tam, kad ūkininkai ne tik gautų e, paramą finansinę, tačiau taip pat gautų ir kitokio pobūdžio paramą tam, galėtų, tam kad galėtų tas lėšas kuo tinkamiau panaudoti, siekdami padidinti savo gamybos apimtis. Tikimės, kad šie 50 milijonų eurų galės būti skirti daugiau nei 100 tūkstančių eurų smulkiųjų ūkininkų e, per keturių, penkerių metų laikotarpį ir paskolos, aišku, bus e, gražintos jau vėlesnių metų. Ir e, dabar apie rezultatus. Prie įėjimo į šią salę guli 2013 metų rezultatų vertinimo ataskaitos. Europos parlamentas reikalavo ne kartą praeitie pateikti informaciją apie mūsų vykdomus veiklos rezultatus ir atsiskaityti už mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Todėl mes per pastarosius metus daug pastangų padėjome tam, kad parengtume visą priepinčią sistemą, kurią pasitelkus galėtume tiek eks ante, tiek eks post įvertinti mūsų veiksmų rezultatus. Visas tarptautinės finansinės institucijos ir dvi šalės taip pat susiduria su ta pačia problema. Deja, nėra patvirtinta standartų, kurie būtų plačiai naudojami tarptautinių finansavimo agentūrų, tačiau e, egzistuoja bendras sutarimas e, apie tai, kokius aspektus reikėtų vertinti. Europos investicijų bankas e, kartu su komisija yra patvirtinęs rezultatų vertinimo sistemą, kuri grindžiama trimis ramščiais. Pirmasis ramstis yra susijęs su mūsų finansuojamų projektų nuseklumu ir sudarinamu su e, gaunamais įgaliojimais tiek iš ES, tiek iš kitur. Kalbėdami apie investicinės sistemas turime paminėti tris e, grupės arba kalbėti apie tris e, privalomus tikslus. Tai yra ekonominė socialinė infrastruktūra, vietos privataus sektoriaus plėtra, klimato kaitos mažimas ir pristaikymas prie klimato kaitos, mes dar pridėjome dar vieną papildomą tikslą, tai yra regioninė integracija. Ir tai yra mūsų papildoma veikla. Kartais uh, veikla būna tik nacionalinio pobūdžio, tuomet reikia siekti vien, vieno iš trijų anksčiau minėtų tikslų, tačiau mes taip pat stengiamės skatinti regioninę integraciją tarp AKR šalių ir tai yra jau pats savaime pakankamai plačių užmojų tikslas. Be e, mūsų tikslų gyvenimo nuseklumo mes turime įvertinti, kaip šie tikslai atitinka ES tikslus ir e, vystimosi politikos tikslus, todėl mes su kolegomis iš DEFCO, iš kitų komisijos generalinių direktoratų EIVT e nuolat sustinkame svarstome įvairių seminarų metu <clears throat> strateginės svarbos dokumentus ir programas siekdami paaiškinti, kokie ES pagrindiniai tikslai šiuose šalise ir daugumo, daugumoje atveju e, šios tikslus pristatant ir nustatant yra pateikiama nuoroda į EIB veiklą. Antrasis ramstis e, yra susijęs su reitingavimu nuo vieno iki keturių balų reitingavimo sistema yra pasirenkama siekiant įvertinti projektų prasme, prasmingumą, ekonominę naudą. Ir vėl čia galima išskirti e, tris atskirius komponentus. Tai yra projektų e, tinkamumas e, sąnaudų, įgyvendinimo laiko, valdymo atžvilgių. Taip pat manau, kad pakankamai unikalus aspektas yra tai, kad turime tą pačią inžinierių ir ekonomistų e, komandą, kuri e, veikia įgyvendinant įvairius e, investicijų projektus ES ir jų remiami mes galime perkelti arba stengtis perkelti jau anksčiau gyvenintų projektų patirtį kitose pasaulio vietose Europoje į projektus, kurie gyvendinami AKR šalise, taip pat mes atsižvelgiame ir ekonominę projektų perspektyvą, vertindami jų ekonominę gražą e, bei teigiamus arba neigiamus išorinius faktorius, kurie dažniausiai būna susijęs su aplinkosauga, Taip pat e, mes pateikėme aplinkosauginio ir socialinio tvarumo vertinimą. Taip pat e, mes vertiname savo pridedamąją e, vertę tiek vertindami finansinius instrumentus, priemonės, kurias mes siūlome, tiek techninę ir sektorinį indėlį ir taip pat vertiname pagal tai, kiek sugebame eksportuoti savo pačių nustatytus standartus. Paskutinė skaidrė, joje pateikima informacija apie e, poveikio įvertinimo e, schemą. Ir e, mūsų tikslas yra susijęs su galimybė nustatyti mūsų paskolų tiesioginius gavėjus, nu, suskirstyti juos pagal atskiras kategorijas, pagal e, profesijas, kiek iš, iš jų yra ūkininkai, tarkim, arba pagal lytį, kiek yra moterų gaunančių mūsų paramą. Taigi, tiek informacijos mano prašymo pabaigai, atsiprašau, kad kalbėjau ilgiau nei e, iš manęs tikėjotės ir noriu padėkoti uždėmesi. E, tai tie jums skirtas 20 minučių užtruko ilgiau nei 30 minučių. Dėkoju jums už jūsų prezentaciją. Dabar suteiksiu Europos audito rūmų atstovui, ponai Pone Mark, žodį. Merci, la, la komision. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pasitikėjimą, kurį demonstruoja mm, auditorumams. Keletas punktų labai greitai, kadangi nesirengiau šiandieną kaip kolegos pristatinėti e, auditorumų E, pranešimo, kadangi auditorumai neturi e, Europos investicijų banko įgaliojimo. Tačiau norėčiau pabrėžti keletą punktų. Pirmiausia, auditorumai pagal trišalę sutartį tarp komisijos, banko ir e, teismo turi galę kontroliuoti EIB Šis susitarimas buvo pirmą kartą pasirašytas 89 metais, jis yra reguliariai atnaujinamas kas kartą ketverių metų laikotarpiai. Paskutinį kartą buvo atnaujinta 2011 metais ir pakeista 12. Teismas, e, atsiprašau, auditorumai labai e, jautriai žiūri į parlamento veiklą kontroliuojant ir į kvatas investuojant, kadangi visa tai buvo 2010-2011 e, metų biudžeto ir 2012 metų biudžeto įvykdyme įrašyta. Dėl to savo programoje 15 metais e, trečiuose rūmose, kuriems aš priklausau, buvo įrašytas auditas, kuriam vadovaus kolega Klaus Heine Leinu, e, anksčiau dirbę parlamentarai jau jį pažįsta, kadangi ankstesnėse kadencijose jis e, buvo e, pirmininkų suigos pirmininkas ir ekonominių reikalų komiteto narys. Kol kas neturime jokių gairių, kaip ten numatyti darbai, tačiau parlamentas bent jau reiškia pageidavimą gauti daugiau informacijos, o taip pat visą tai mm, dera su tam tikrais klausimais, tokiais kaip uh, E, politinis efektyvumas, intervencijų efektyvumas, e, galimybės e, ir panašiai. Taip pat šios operacijos labai gerai išnagrinėtos banko veikloje ir veikloje, veiklos ataskaitoje per pusę, per pusę kadencijos programų dėrėjimo, e, koordinavimo su komisija klausimai ir e, e, privataus sektoriaus klausimai taip pat yra numatyti. Taip pat būtent taip bus pravedinėjamas auditas pagal mūsų pasirašytą susitarimą su EIB. Ir mes Tikime, kad atlikdami auditą e, dirbsime puikioje atmosferoje, kadangi mūsų santykiai su e, auditorumais, tarp auditorumais ir rūmų ir EIB yra puikūs. Ir mes dar galėsime jūsų komitete pateikti išvadas, kai ta kontrolė bus atlikta. Ačiū, ponė pirmininkė, daugiau kažko pasakyti negalėčiau, kadangi net ir neturime E, galimybę čia pristatinėti savo darbus. Tačiau, žinomas, esame e, komiteto paslaugoms ir galime toliau kalbėtis šiais klausimais, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus mm, e, vystimo srityje ir visose srityse, kur ES atlieka savo svarbų vaidmenį. Ačiū už techninio pavadžio informaciją, aš teiksiu žodį komisijos atstovams, ponui planų iš DEFCO generalinio direktorato. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Laluf už e, e AK investicijų priemonės išsamų pristatymą. Aš apsiribosiu galbūt dviem, trim pastabomis. E, investicijų priemonė jau buvo įvertinta 2010 metais ir paaiškėjo, kad finansuoti projektai buvo svarbus, buvo aukštos kokybės, buvo pareikšta pastabų dėl būtinybės padidinti koordinavimo pastangas tarp finansinių institucijų ir komisijos. Manau, kad per pastaros metus pakankamai glaudžiai bendarbiavome teigiamą linkmę su Europos investicijų banku, siekdami mm, pradėti antro finansinio protokolo laikotarpiu nuo 8 iki 14 metų įvertinimą ir jį pradėsime 15 metų pradžioje, baigsime iki 16 metų veiksmų koordinavimas su EIB vyksta pagal e, bendrasias e, nuostatas e, ir komisija paskelbė neseniai komunikatą dėl tų bendrųjų paramos nuostatų privačiam sektoriui, siekiant paskatinti tvarą augimą besivystančiose šalise. Šią sistemą vadovaudamiesi mes ir dirbame ir gyvendiname įvairius, įvairias programas tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. Ta sistema yra gyvenama praktika arba pasitelkus e, įvairias stipendijas, e, tiesioginę paramą arba derinančią paramą su kitomis finansavimo priemonėmis. Todėl e, mes vieni kitus papildome pasauliniu lygiu, taip pat dalyvaujame įvairiose forumuose, siekdami E, diskutuoti, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie būtų naudingi privačiam sektoriui ir pasitelkti kitas e, finansavimą palengvinančias priemonės. Norėčiau pabrėžti tik tą aplinkybę, kad komisija šiuo metu yra susijusi su e, projektų pagal šią finansavimo priemonę rengimu. Mūsų investicijų komitetas dalyvauja vertinant projektus ir taip dalyvauja investicijų priemonės valdybos posėdžiuose, patvirtinant atinkamą finansinę paramą konkretiems projektams. Mes siekiame koordinuoti savo veiksmus su Europos investicijų banku, siekiant užtikrinti mišrų finansavimą didesnių mastų Afrikoje, Karibų jūros, Ramio vandenio regione, reaguodamas į audito rūmų pastabas, jau neformaliai keitėmės nuomonės su auditorumų atstovais ir e, turėjome galimybę paaiškinti komisijos vaidmenį projektų rengime. Taigi tiek noriu pasakyti, ačiū uždėmesi. Kolegos, jeigu kas nors nesupranta, apie ką kalbame, tai paguosiu, aš taip pat nelabai suprantu. Mes, ko gero, turėtume aptarti konkrečius rezultatus. Matina. Thank you very much. Uh, Labai jova. Jūsų uždavinys yra pakankamai sudėtingas. Tai kalbėsiu aš pusiau angliškai, pusiau čekiškai ir tiesiog pasistengsiu, kad ir čekų kalba būtų girdima šiame komitete. Norėčiau padėkoti Europos investicijų banko atstovui už prezentaciją ir taip pat dėkoju už atsakymus į klausimus raštu. Taip pat dėkoju kolegoms už pateiktus klausimus. Mes jau susitarėme, kad kai kurie klausimai nėra tiesiogiai susiję, susiję su biudžeto išlaidų patvirtinimu, tačiau priminsiu, kad mes kalbame apie biudžeto ataskaitą už 13 metus. Manau, kad mes turėtume sutelkti dėmesį į keturias e, temų grupės. Jeigu kai kam neaišku, apie ką mes kalbame, aš pabandysiu pakomentuoti šitas pagrindinės temas. Dabar kalbėsiu čekų kalba. Europos Sąjunga teikia ilgalaikę vystimosi pagalbą besivystančioms valstybėms, ypač Afrikos, Karibų jūros ir Ramijojo vandenino regione, skatindama ekologinį, socialinį vystimąsi, taip pat e, padedant kovoti su skurdu. Tas finansavimas yra teikiamas iš įvairiausių šaltinių, o Europos investicinis bank, investicijų bankas skolina lėšas ne iš ES biudžeto ir tuo jisai atlieka dviejopą vaidmenį. Jisai skolina finansinės lėšas ir taip pat tvarko tą investicinę valdo, investicinę priemonę. Aš pabandysiu pakalbėti apie esminius klausimus, kurie atsispindėjo ir jūsų pateiktuose klausimuose. Pirmoji e, tema tai yra skolų, spec, paskolų specifika ir tų taikomų uh, uh, finansinių paskolų uh, gražos klausimas. Todėl reikėtų paklausti komisijos ir Europos investicijų banko apie politinę riziką ir ar ta politinė rizika nekelia kokio nors pavojaus arba nedaro įtakos investiciniai veiklai šiame regione. Kita tema. Veiksmingesnio lėšų naudojimo nuostatos ir kriterijai. Daugiamatinėje finansinėje programoje yra numatyti papildomi reikalavimai, kad lėšomis būtų naudojamasi apdairiau ir manyčiau, kad šitos nuostatos turėtų būti taikomos ir Europos investicijų bankui. Bet to šių remiamų šalių inžinerijos potencialas taip pat turėtų būti tinkamai išnaudojamas. Be to reikėtų turėti pastovesnius kontaktus su paramos gavėjais šitose valstybėse. Be to reikėtų ir ypatingą dėmesį skirti naudos gavėjams vietose. Strateginės temos, kurios vyrauja ES santykiuose su AKR regiono valstybėmis, taip pat turėtų būti svarbus faktorius teikiant e, finansinę paramą. Reikėtų atsižvelgti taip pat ir besikeičiantis politinės prielaidas, politinę riziką. Europos komisija ir investicijų bankas turėtų bendradarbiauti. Dabar norėčiau pasakyti dar kartą, kad mes pirmą kartą keičiamis nuomomis šiuo klausimu. Daug kolegų kreipėsi į mane, norėdami bendradarbiauti, pasikeisti turimą informaciją ir mes, žinoma, šiomis temomis domėsime ir vėliau. Tačiau dabar mes, ko gero, turėtume sutelkti dėmesį į tas paminėtas mano keturias pagrindinės temas. Dėkuoju. Ar norėjote paklausti komisijos planas? Ačiū. Aš atsakysiu už save, kolegos atsakys savo ruoštų. Tiesiog norėčiau kreiptis į pranešėją. Politinės rizikos klausimas buvo iškeltas, žinoma, į politinę riziką mes atsižvelgėme visada, tačiau kita vertus reikėtų ir pagalvoti ir apie to finansavimo priemonės poveikį ir mes turėtume, ko gero, pagalvoti apie kitas sferas, kurioms, į kurias nukreipsime e, finansinę paramą, ne tik tai e, privačias e, įmonės. Dėl lėšų veiksmingo panaudojimo mes neturime pakankamai lėšų ir todėl turimas turime naudoti labai apdairiai ir taupiai Tai mes numatome ir savo programavimo dokumentuose ir tarpinės e, peržiūros laikotarpiui. Taigi investicinės priemonės turėtų pasiteisinti ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl AKP, APKR valstybių, iš tikrųjų dėl rizikos šioje valstybėse. Žinoma, mes turime tam tikrų abejonių komisijoje ir taip pat investicijų bankas įgyvendinami konkrečius projektus įvertina šitą riziką. Strateginiai klausimai. E, vykdant dialogą su trečiosiomis šalimis. Žinoma, mes turime geriau išnaudoti finansinės lėšas, kuriamis disponuojame ir įgyvendinti bendresnę sektorinę politiką santykiuose su valstybėmis e, mūsų paramos gavėjomis. Ja. Bitte, wir machen aber noch eine Runde, ne? Also. Surinksime dar vieną klausimų atsakymų ratą. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie politinę riziką ir atsakant į klausimą, ar dėl to nereikėtų priboti EIB veiklos, norėčiau e, grįžti šiek tiek atgal. Europos Sąjunga nusprendė aktyviai imtis veiksmų, siekdama ginti savo interesus taip pat ir už savo ribų ir siekdama skatinti savo vertybių sklaidą, mažinti skurdą. Siekiančių tikslų ES pasitelkė skirtingas priemonės. Komisija turi specialiųjų priemonių, taip pat ir Europos investicijų bankas jų turi. Pasinaudojant Europos investicijų bankų valstybės narės, pasinaudodamas, aiškiai mums pasakė, kad pagėdauju, jog mūsų institucija liktų tokia, kuri tinkamai valdytų riziką, turint omenyje, kad dabar mūsų skolimos reitingas yra 3A. Ta patvirtina, kodėl aš apie tai kalbu, nes būtent kalbėdami apie kotonų investicinę priemonę, turime pasakyti, kad tai yra priemonė, kurią pasitelkus Europos investicijų bankas už ES ribų gali gyveninti finansuoti projektus rizikingose pasaulio regionuose, nekeldamas grėsmės savo finansiniam balansui. Ir e, būtent e, dėl to e, Europos <clears throat> valstybės narės suteikė įgaliojimus Europos investicijų bankui valdyti e, Europos vystimosi fondą, pasitelkiant atitinkamas finansinės priemonės dėl politinės grėsmės įprastinėmis sąlygomis, e, tai galbūt ir keltų grėsmę e, Europos investicijų, investicijų bankui, tačiau dėl kotonų investicinės priemonės to grės, tos grėsmės nelieka. Kai kuriuose šalyse politinė investicijų rizika yra didesnė nei kitose, tačiau pasitelkus e, kotonų investicinė priemonė, Europos investicijų bankas gali tam tikrų projektų ir nefinansuoti. Mes vertiname atskirius projektus pagal jų e, tinkamumą, parengiamumo, parengtumo lygį Čia mes atsižvelgiame į atskirų šalių e, tiek ekonominius e, skirtumus, e, bet politinė rizika pasitelkus kotanų investicinė priemonė mūsų neatbaido nuo dalyvavimo projektų finansavime ir mes vertiname atskirus projektus atsižvelgdami taip pat ir į politinę riziką O neturėdami po ranka kotonų investicinės priemonės mes negalėtume tos politinės rizikos įvertinti. Kalbant apie paramos gavėjų e, svarbiausius bruožus, galima būtų išskirti dvi sritis. Tai yra AKR valstybių narių viešojo sektoriaus vienetai arba e, AKR šalims pavaldus, pavaldžios institucijos e, struktūros, tarkime, laivybos bendrovės, vandentvarkos e, įmonės, kelių priežiūros įmonės, e, tai yra <clears throat> valstybės įmonės dažniausiai konkrečių AKR šalių, tačiau tokiais atvejais mes visuomet prašome, kad valstybė prisimtų gautinę atsakomybę už projekto gyvenimo eigą arba dauguma mūsų partnerių yra privataus sektoriaus atstovai. Galima išskirti dvi grupės šiame sektoriu. Tai yra finansiniai tarpininkai, privataus, privačiame sektoriu veikiantis bankai arba vietos įmonės, kurios dažnai būna uh, arba kartais būna tiksliau dukterinės ES įmonių kompanijos arba vietos įmonės arba tai yra tiesioginės verslo struktūros arba finansiniai tarpininkai. Todėl mes <clears throat> glaudžiai bedarbiavome tiesiogiai su mikrofinansavimo institucijomis ir su įvairiais akcijų fondais, privačiais akcijų e, fondais, suteikdami e, joms e, finansinio kapitalo tam, kad jos galėtų po to investuoti į smulkės vietos įmonės. Kalbant apie prioritetų pasikeitimus, aš neigiamai atsakyčiau šį klausimą, nes šios investicijų priemonės tikslai kurie buvo nustatyti, jie tikrai nėra iškalti akmenyje, tačiau e, yra nustatyti pakankamai griežtai. Aš juos minėjau savo pranešime, tai yra violetinės spalvos e, stačiakampiai 17 puslapyje E, mes siekime investuoti socialinę infrastruktūrą vietinę, e, mažinti įtaką klimato kaitai ir sustiprinti socialinės struktūras. Ir šie pagrindiniai tikslai nesikeičia, tačiau e, šių plataus masto tikslų viduje mes pasirenkame atskirius projektus smulkesnio masto kurie yra svarbus ES EIVT strategijai įgyvendinamai konkrečios šalies atžvilgių. Kaip minėjau, visi projektai turi būti suderinami su socialinės sunkos infrastruktūros, e, klimato kaitos, regionės integracijos tikslais ir kai kuriais atvejais e, priklausomai nuo to, E, kokią strategiją yra pasirengus, pasirinkusi komisija ir EIVT konkrečios šalies atžvilgių, mes e, apsisprendžiame dėl paramos konkretiems projektams. Petri Savarma dabar. Norėčiau pažvelgti iš kitos pusės į šitas problemas. Kodėl pirmininkaujantį pirmininkė mano, kad mes tiesiog pasimetę? Mes neturime pakankamai faktų Grįžkime prie esminių dalykų. Aš visada suprantu, kad investuojant rizikos neišvengsime. Tačiau šitas komitetas, mano manimu, turėtų gauti informacijos apie kotonų investavimo priemonės perspektyvą. Tiesiog norėtume gauti iš jūsų ne kokiu nors detalių, esminės informacijos. Mes Europos investicinių bankų pasitikime, dėl to abejoti netenka tačiau norėtume paklausti jūsų apie tai, ar mes galime netekti, prarasti lėšas, jeigu mes per daug rizikuosime, jeigu mes nesižvelgsime į šalutinius faktorius ir norėtume tiesiog sužinoti, kaip keitėsi rizikos faktorius, kaip apskritai tam tikros aplinkybės konkrečioje valstybėje gaunančią finansinę investiciją galėjo turėti poveikio projektų efektyvumui. Tiesiog nenorėčiau dramatiškai vertinti šios situacijos. Džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus, tačiau jeigu jūs kalbate apie rezultatus, tai norėtume išgirsti kokius nors uh, rezultatus. Bent jau aš nelabai išgirdau. Europos investiciniam skaičių bankų savaime suprantama tenka veikti pagal įgaliojimus. Apie tai dėl to aš nebejojau. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Tai negali būti pateikiama kaip veiklos rezultatas. Be to jūs daug kalbėjote apie tai, ką mes ir taip žinojame kadangi mes patys kūrėme, kūrėme jūsų veiklos nuostatas. Dešimtoje lentelėje, kur yra pateikiama statistinė apžvalga 970 milijonų eurų yra skirta 29 projektams. 35 milijonai eurų skirta vienam projektui. Tai turėjo būti didžiuliai projektai. 29 projektai visam AKR regionui yra per mažai, kaip jūs, pavyzdžiui, pakomentuotumėte, pakomentuotumėte šitą tą skaičių 29 projektai mūsų manimų yra nedidelis skaičius, galbūt e, buvo galima ir daugiau jų įgyvendinti. 2013 metais buvo e, finansuojami tik 20 projektų. Taigi, tie skaičiai stebina. sverto um, rodiklis 3,9. Tai tikrai nedidelis rodiklis. Kas bendradarbiavimo su, su, su jumis, ar tai buvo privatus sektorius, ar tai buvo e, e, viešojo sektoriaus e, programos, kurios tiesiog džiaugiasi, kad at, kai buvo džiaugiamasi, kad tiesiog buvo e, skirtos lėšos ir kai buvo vieni kitiems padėkoti ir daugiau nieko. Tokanos ežero vėjo jogainė. Čia vergi, vėlgi jūs sakote, kad buvo pritraukti kiti instituciniai ir verslo sektoriaus skolintojai kas tai galėtų iš tikrųjų būti, kokios tai institucijai. Penktame puslapyje jūs kalbate apie tam tikrą lėšų netekimą, kiek lėšų konkrečiai buvo prarasta ir kokiais procentais jūs galėtumėte tai išreikšti. Thank you, Chair. Dėkuoju. Norėčiau atsakyti klausimus iš eilės atskirai. Kalbant apie rezultatus, norėčiau dar kartą paprašyti grįžti prie mano pateiktos statistikos, galbūt aš nepakankamai aiškiai ją pakomentavau. Visi klausimai yra atsakyti į brošiūroje, kuri iš esmės yra projektų ataskaita. Aš nenorėčiau tiesiog atskirai aptarnėti konkretaus projekto, Tiesiog norėčiau, norėjau atkreipti dėmesį į tą brošiūrą. Yra ir kita ataskaita, kuri verta jūsų dėmesio, tai yra e, banko veiklos rezultatų už 13 metus suvestinė. Grįžtant prie šios dienos prezentacijos, tai aš norėjau parodyti, kad kotonų investiciniai priemonė buvo numatyti 472 milijonai. Šitos lėšos pridėjus nuosavus išteklius sudarė 712 milijonų. Mums pavyko įsteigti 100 tūkstančių darbo vietų. Taip pat veiksmingai sumažinti CO2 išmetimus. Ir per metus galėtume kalbėti apie 56 milijonus eurų kaip finansinė gražą. Taip pat e, finansinė parama buvo skelba, e, skiriama ir tiesiogiai finansinės paramos gavėjams. Šitos paskoltos, pa, paskolos buvo skiriamos e, dešimčiai tūkstančių gavėjų, be jų, tarp kitako, ir moterų. 225 tūkstančiai žmonių įgyvenus projektus galėjo užsitikrinti prieigą prie vandens ir sanitarijos e, infrastruktūros. Taip pat 30 e, tūkstančių žmonių mes padėjome susikurti e, būstą. Kas... Taigi visi šitie rezultatai tiesiog e, e, pasiekti pagal mūsų pačių sukurtus indikatorius ir pagal indikatorius, kurie buvo skirti kiekvienai finansiniai priemoniai. Taigi dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į brošiūrą, kurioje yra pristatomi visi mūsų veiklos užtikrintus metus rezultatai. Žinoma, kai kuriais atvejais, kai kurie projektai net nešė tikėtinų rezultatų. Kolega iš DEFCO, kuris kalbėjo apie dešimtųjų metų rezultatų vertinimą, konstatavo, kad kartais rezultatai yra pasiekiami, kartais lūkesčiai nepasiteisina. Ir nepriklausomas e, vertinimo ataskaita už dešimtuosius metus buvo pateikta, joje atsispindi šitos nuostatos. Iš tikrųjų, 25-27 projektai yra nedaug. Tačiau turint omenyje tuos išteklius, kuriais mes disponuojame e, kaip suma, tai yra pakankamai geras rezultatas. Kadangi kiekvieną projektą parengti ir įgyvendinti tenka iki penkerių, šešerių metų. Pirmiausia, reikėtų e, reikia užtikrinti finans, projekto finansų struktūrą ir todėl nuo techninio pasirengimo etapo iki projekto įgyvendinimo praeina labai daug laiko, reikia tik daug pastangų. Mes kalbame apie 3,5 milijardo E, eurų, kurie yra paskirstomi e, į tam tikras e, sumas per metus ir po to jau mes tas lėšas skiriame priklausomai nuo žmogiškųjų išteklių ir taip toliau. Penktoji skaidrė ir tas sverto rodiklis. čia yra minima suma, kurią mes galime paskolinti, pradedant nuo 3,5 milijardų, 3,2 milijardų eurų, kurie yra išeitinė pradinė e, suma. Tačiau tą sumą galima paskolinti per tam tikrą laikotarpį tris kartus. Tačiau tos lėšos dar gali pritraukti ir papildomų e, lėšų. Ir be to reikia atsižvelgti į tai, kad mes tas pačias lėšas galima paskolinti 3-4 kartus. Taigi mes turime e, e, įvertinti visas mūsų operacijas, tačiau kartais tas sverto efektas gali būti tam tikrose projektuose 1-2, o kai kur 20-30. Taigi penktoje skaidrėje, kai kalbame apie tą svertą, tai mes turime omenyje tą poveikį, kurią mes gauname skolindami savo lėšas. Jeigu mes 3,2 milijardo apskritai skoliname iš savo lėšų, tai mes galime iki 9 milijardų investuoti, generavę papildomas lėšas šiam regionui. Kaip pritraukti papildomą finansavimą kreditoriams Mes e, bendradarbiaujame su kitomis institucijomis, Norvegijos e, investicijų fondų besivystančioms valstybėms, taip pat Danijos e, vystimosi fondų. Jeigu pažvelgtume į finansavimo planus, tai ten rastumėme ir kitų partnerių E, Danijos IKF paskolino, pavyzdžiui, 120 milijonų eurų įgyvendant e, šitą projektą, bet to ir kitos institucijos e, bendra finansavo šį projektą, tačiau aš negaliu nurodyti šito verslo kreditoriaus konkrečių duomenų. Dabar jau situacija tampa šiek tiek konkretesnė. Žinoma, mes būtume paskaitę šitą ataskaitą, jeigu būtume gavę ją anksčiau. Praėjusią savaitę mes ją gavome, e, šiandien tik tai išdėliojame e, salės prieigose. Jeigu tai būtų atsitikę vakar, tai būtume galbūt ir sugebėję pažvelgti į jį. Kaip ten bebūtų, dešimtis puslapių nėra taip lengvai įsisavinami. Pane Šmit, aš galiu pažymėti kad e, ataskaitoje minima veikla yra labai svarbi, mes ją remiame, problemų kyla tuomet, kai vykdoma kokia nors veikla neįtraukta į e, oficialų balansą, tuomet kyla klausimų, ar ta veikla teisėta ar ne. E, ir tuomet reikia seiškinti papildomas aplinkybės ir tas siekis yra pagristas. Mm, jūs minėjote, kad mes atrinkame projektus, norėčiau pasitikslinti, kas tie mes. Ir e, jūs kalbėjote apie tai, kad vadovaujatės atitinkamais kriterijais, kurie yra nustatyti komisijos ir EIVT atskirų šalių atžvilgių. Taigi kokie tai yra kriterijai, norėčiau paklausti. <clears throat> ir Dar vienas klausimas. Kai atrenkate projektą, ar jau turite kokį nors įsivaizdavimą susijusi su šio projekto gyvenimo rezultatais, ar nuolat e, dalyvaujate gyvenant projektą, jo eigą kontroliuodami, ar e, kaip nors kitaip yra e, vertinami to projekto rezultatai. Čia aš pratesiu pono Savarmos klausimą. Dar vienas klausimas, minėjote, kad įgyvendindami projektus pasirinkate atskirose šalise nedidelius regioninius bankus ar agentūras, kokiais kriterijais vadovaudamėsi tą darote ir ar reguliariai tuos savo partnerius tikrinate, vertinate, ar jie vieną kartą pasirinkti jau amžinai su jumis bendradarbiauja. Ačiū, Petri Savarma dar užduos klausimą. Norėčiau pasitikslinti truputėlį. Jūs atsakėte į pirmininkės visus klausimus apie konkrečius rezultatus, tačiau aš noriu pakartoti savo klausimą, nes noriu išgirsti E, šiek tiek kitokio pabudžio informaciją. Jūs kalbėjote apie tos tris lygmenis ir e, aš noriu sužinoti, ar mes kur nors judame, ar mes palyginti su išėties tašku jau pasiekėme pažangos ir tas klausimas nėra, nėra labai sudėtingas. Aš prašau pateikti jūsų savo įvertinimą ir noriu išgirsti ar 90-11 e, Europos e, plėtros fondai, vystimosi fondai buvo tinkamai panaudojami, ar mes žengėme teisingu keliu. Pons Lalių, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsakyti klausimus e, taip, kaip jų buvo užduoti. Pirmas klausimas buvo apie tai, kas tie mes atrenkantis projektus. Mes, tai yra Europos investicijų bankas, jo darbuotojai, e, direktorių valdyba ir vadovaujamasis komitetas. Noriu priminti, kad visa mūsų veikla yra kontroliuojama tiesiogiai ir kelis kartus valstybių narių. Kalbant apie administravimą banko, Noriu tik priminti, kad Europos investicijų banko darbuotojai teikia pasiūlymus dėl finansavimo arba techninės paramos, tai yra dėl projektų, kurie turėtų būti finansuojami, pasitelkus kotonų investicinę priemonę. Valdytojų komitetas pirmiausiai turėtų pritarti šiam finansavimo sprendimui ir po to komitetas, kuris uh, E, kuriame dirba 28 ES valstybių narių atstovai, turės patvirtinti atskirai kiekvieną individualų sprendimą. Po to, jeigu tie sprendimai yra patvirtinami, mūsų Europos investicijų banko direktorių valdyba, kurią sudaro 28 ES valstybių narių atstovai, taip pat turi patvirtinti šios projektus, taigi kontrolė čia yra dviguba, iš valstybių narių pusės tam, kad kiekvienas investicijų priemonės projektas atitiktų tiek ES strategiją, tiek EIB galiojančius specifinius kriterijus. Aš dar grįšiu prie to atsakydamas jūsų antrąjį klausimą. Taigi, į kokius kriterijus yra atsižvelgiama, kaip minėjau, yra patvirtinti mūsų su mūsų įgaliojimais susijęs specifiniai tikslai, kurie mums, Europos investicijų bankams, pasitelkus investicijų priemonę, galim, e, leidžia pasirengti, pasirinkti tam tikrus projektus, kurie atitinka šios kriterijus, pavyzdžiui, e, smulkaus, ver, smulkaus verslo plėtra. Mes atskirose valstybėse pasirinkame tinkamus finansinius tarpininkus, tai yra tokie tarpininkai, kurie turi suformuoję pakankamai platų kontaktų tinklą, kuris būtų pakankamai platus, kad apriektų mažas vietinės įmonės. Tai yra tarpininkai, kurie yra linkę teikti paskolas smulkiajam verslui ir EIB nustato, kad e, <clears throat> finansavimo priemonės lėšos būtų panaudotos tam tikriems specifiniams tikslams. Tai yra siekime, kad smulkus verslas galėtų e, šias lėšas panaudoti investicijoms, nepanaudotų jų atlyginimams mokėti, tačiau vykdytų tam tikras tikslinės kapitalo investicijas ir mūsų pasirenkami tarpininkai privalo kontroliuoti, kad tos e, lėšos būtų skiriamos investicijoms. Dėl to mes e, e, reikalavome teikti atinkamas ataskaitas apie investicijas, kurios yra vykdomos smulkiose ir vidutinėse įmonėse ir reikia atsiskaityti už kiekvieną investicija. Europos investicijų bankas pasirenka tokius finansinius tarpininkus, kurie gali tinkamai panaudoti jiems patikėtas lėšas ir už jų panaudojimą tinkamai atsiskaityti. Kalbant apie tas paskolas, kurios svarbus skiriamas 23 tūkstančiams e, vietos e, mažų vidutinių įmonių, E, tai šios investicijos rezultatus vertinsime vėliau, e, atlikdami palyginamąją analizę tarp paraiškų, kurias mes gavome, ir tarp jau patvirtintų paramos projektų. Ar rezultatams įvertinti reikalinga nuolatinė e, stebėsena, kai kuriais atvejais Taip, mes turime įvertinti atitinkamų institucijų, komercinių bankų arba viešo sektoriaus įmonių pajėgumus. Jeigu atskirais atvejais Afrikoje ir e, Ramio vandenino Karibų jūros regione tai pasitaiko nedažnai, jeigu šios e, įstaigos e, sugeba pačios veikti, vadovaudamas mūsų standartais, mes iš jų reikalavome tik tai metinės ataskaitos ir praeis ketveriems metams vėliausiai po projekto finansavimo pabaigos mes siunčiame savo stovų komandą tam, kad e, jį galėtų įsitikinti, kad projektas buvo įgyvendintas e, vadovantis mūsų standartais. Čia jeigu mums kyla abejonių dėl E, mūsų partnerių gebėjimo vadovautis mūsų standartais. Mes teikiame finansinę paramą, tai yra paskolas, siejame taip pat ir su mūsų e, kartu teikiama techninė parama. Mes, mes turime projektų įgyvendinimo skyrių, kurį dažnai sudaro tarptautiniu mastu veikiantis konsultantai, kurie siunčiami į tą konkrečią šalį įgyvendant konkretų projektą, tam, kad padėtų įgyvendinti, e, padėtų tinkamai panaudoti lėšas, tam, kad padėtų vietos valdžios institucijoms, pavyzdžiui, nustatyti viešojo pirkimo procedūras e, e, tiek e, <clears throat> suteikdami savo konsultacijas visose viešųjų pirkimų gyvendinimo etapuose. Taigi mes siejame savo techninę pagalbą su finansinė parama, su finansinėmis paskolomis. Sakant į klausimą, ar ponas Aurmas, ar mes einame tinkamu keliu. Turiu pripažinti, kad sunku atsakyti į šį klausimą. Vertinant iš Europos investicijų banko perspektyvos, manau, akivaizdu, kad ši investicinė priemonė yra būtina, jeigu norime, kad ES finansuotų produktyves investicijas didelės politinės rizikos regionuose. Europos investicijų bankas dėl savo įgaliojimų ir tam tikrų apribojimų susijusių su e, finansiniu balansu negalėtų savo lėšomis padaryti kotonų investicinė priemonė ir galimybė pasinaudoti Europos vystimosi fondo lėšomis leidžia mums vykdyti produktyves investicijas, kartu užtikrinant, kad projektas būtų ekonominių požiūrių racionalus, e, kad e, jo finansinė graža būtų užtikrinta, kad pinigai paprasčiausiai nebūtų išmenami, išmetami į balą ir galime tokius projektus įgyvendinti padintos politinės rizikos regionuose. Todėl e, mūsų vertinimu būtent toks viešųjų lėšų panaudojimas yra tikslingas, nes viešo sektoriaus lėšos yra naudojamas tose sritise, kur nėra investuojamos privačios lėšos, nes tikrai yra labai daug pavyzdžių, e, kuriais patvirtinama, kad e, tie projektai, kurie buvo įgyvendinami viešo sektoriaus lėšomis, priešingų atveju nebūtų buvę įgyvendinti, nes privatus investiciniai fondai dažnai nenori prisijimti tokio pobūdžio investicinės rizikos e, ir tie tikrai tinkami, gerai parengti projektai gali būti įgyvendinami finansuojant juos viešojo sektoriaus lėšomis, todėl daugeliu atveju kotonų investicinė priemonė leido užtikrinti, kad tokių projektų finansavimą ir dar kartą parodė, kad e, e, e, tik tokiu būdu galima investuoti Afrikoje į rimtesnius projektus, nes privatus investuotojai Afrikos tinka investuoti tik tuo atveju, jeigu investicinė graža siekia 20 procentų, tuo tarpu mūsų E, invest, remtų projektų atveju investicinė graža siekia nuo 7 iki 12 procentų, kas yra visai nebloga investicinė graža, tačiau privatus investuotojai nori mažiausiai 20 procentų gražos ir būtent pasitelkus šį modelį mes galėjome finansuoti nemažai naudingų tinkamai parinktų projektų vietose, pasinaudodami e, lėšomis, kurių e, kitais atvejais nebūtų, nebūtume galėję pritraukti. Ačiū. Tai Dėkuoju, daugiau pageidaujančių kalbėti nematau. Pranešėja Martina. Dėkuoju. Diskusija buvo pakankamai sudėtinga. Žinoma, aš turiu tam tikrų pranašumų prieš kolegas, kadangi aš susipažinau su ataskaita, kadangi aš gavau klausimus iš anksto. Ir žinoma, reikėtų pasakyti, kad banko struktūra sudėtinga, kadangi yra daug e, veikiančių asmenų, įvairiausių procedūrų ir todėl labai svarbu susiorientuoti, kai kalbame apie pagrindinius rezultatus. Taigi aš pabandysiu savo pranešime apie juos pakalbėti, taip pat e, atsižvelgti į audito rūmų e, ataskaitą. Su šešėlis panešėjai susitariau, kad posėdės galėtų būti sušauktas pirmasis sausio mėnesį. Jeigu jūs turėtumėte ką man pasiūlyti, parekomenduoti, būčiau dėkinga jums, kadangi esu naujokė šiame komitete ir tiesiog galiu remtis ankstesniųjų pranešimus rengiančių kolegų rekomendacijomis. Aš dėkoju už klausimus, dėkoju už atsakymus, tačiau nelabai esu patenkinta komisijos atstovų atsakymais į klausimus ir dėkoju už e, audito rūmų atstovui už tai, kad atvyko į susitikimą su mumis. Apibendrinant diskusiją galėtume konstatuoti štai ką. Audito rūmų auditas yra reikalingas, kadangi mes daug ko nežinome, turime išsiaiškinti, kaip veikia šita kreditavimo priemonė bet to komisija atrodo kitaip vertina šitą kreditavimo įstaigą, kreditavimo priemonę, o mes tiesiog žvelgėme į šitą priemonę iš politinio taško ir turime žinoti, dėl kokių priežasčių kai kas yra daroma, kai ko ir nedaroma arba atsisakoma. Mes turime tiesiog atsiskaityti prieš savo rinkėjus namuose. Dėkuoju banko atstovui, auditorumo atstovui, taip pat e, Martinai, koordinatorių. Kito posėdžio šiandien po pietų nebus, o koordinatoriai susitiks po pietų trečią valandą.